Good morning, dear colleagues. Let me start sharing this meeting. Labas rytas, kolegos. Pradėsiu pirmininkauti šiam posėdžiui, nes pirmininkas šiandien negali dalyvauti posėdėje, taigi rytiniam posėdį pirmininkausiu aš, ponia Kudrytska, po pietinėme posėdėje pirmininkaus, jeigu niekas neprieštarauja darbo tvarkiai. Galime patvirtinti darbo tvarkę į kruatų, danų, maltiečių ir airių kalbą šiandien nėra verčiama. Ir taip pat nepamirškite kad e, pusė 11 šiandien balsuosime. Balsuosime dėl dviejų darbo tvarkės klausimų. Taigi pasirūpinkite, kad su savimi turėtumėte savo elektroninės balsavimo korteles. Pirmasis ir trečiasis tikliau, tiksliau darbo tvarkės klausimas yra vienas iš dviejų pasiūlymų susijusių su reforma dėl ES duomenų apsaugos teisinio pagrindo reformos užbaigimo, tai yra kalba eina apie asmens duomenų apdorojimą. Ta darytų ES institucijos agentūros ir organai bei tarnybos. Komisijos e, pasiūlymo paprašė Lybė komitetas dėl to, kad e, komisija nusprendė netlikti poveikio vertinimo, kaip yra numatyta tarp institucinio sutarimo geresnės teisėkuros nuostatose. Taigi šiandien Marigunalo ir Luis Forval iš įmonės atėjo, kurie atliko tokį vertinimą ir pristatys to vertinimo rezultatus. Aš suteiksiu jom žodį 10 minučių, o po to išklausysime pranešėjų, šešėlinių pranešėjų. Taigi, pirmiausia, pane Gunagal ir Far... Gunagal Farvel, prašau. Labas rytas. Labas rytas. Marie Brunežel, Luis Varvel. Esame iš EI Ernst ir, ir Jung advokato agentų e, kontoros. Atstovavome DI šį rytą ir mūsų Europos parlamentas pakvietė parengti nuomonę dėl to, kokį poveikį komisijos pasiūlytas tekstas turės naujam valdymo modeliui ir atsakomybei, kalbant apie asmens duomenų apdorojimą. Ernst ir Jung nuolatos rengia tokius e, vertinimus ES institucijoms ir mes prieš dviejus metus, per dviejus metus atlikome tą, tą vertinimą pagal 45.2001 teisės aktą ir tas vertinimas yra ir jo ataskaita internetu yra pateikta ir leis geriau suprasti, kaip konkrečiai būtų įgyvendinama šis reglamentas, kokį poveikį jis turės, kiek veiksmingas jis bus, kalbant apie domenų apsaugą ir kiek prasmingas jis yra, nes mes turėjome taip pat įvertinti ir tas priemonės, kurios yra susijusios su duomenų apsauga ES institucijose. Mes savo nuomonę parengėme, aš manau, kad visi gavote uh, tos nuomonės projektą, atlikę komisijos pasiūlymo analizę ir bandėme, aišku, pirmiausia susipažinti su veikiančia sistema ir žiūrėjome, kaip e, duomenų apsaugos pareigūnas, kitos institucijos dirbančios su, duomenų, apsau, e, su asmens duomenimis e, dirba šioje srityje. Mes gilinomės pirmiausiai tris klausimus, analizavimą naujo valdymo modelio poveikį ir atsakomybę, kalbant apie duomenų apsaugą, taip pat bandėme įvertinti ir poveikį finansinę prasme, ir žmogiškų išteklių prasme. Ir paskutinis dalykas, mes ypatingą dėmesį skiriame rizikai, kuri būtų siejama to, su tokiu duomenų apsaugos decentralizuotų modelių, kuris yra siūlomas komisijos tekste. Ir dabar kolegė pristatys tuos poveikius, kuriuos mes įvertinome savo analizėje. Labas rytas visiems. Taigi, kaip Marina sakė, mes pirmiausia pradėjome atlikti teisinę analizę ir bandėme įvertinti, kokį poveikį ES institucijoms turės naujas e, asmens duomenų apsaugos valdymo modelis, kurį siūlo Europos komisija. Uh, Mes e, analizavome įvairius duomenis ir mes identifikavome tris, poveikio, tris pagrindinės poveikio sritis susijusias su šiuo pasiūlymu. Pirmiausia, kalbant apie duomenų apdarojimą, išauga darbo krūvis, taip pat e, mažiau veiksmingas tampa asmens duomenų apsaugos modelis ES institu, institucijose. Kalbant apie padidėjusią darbo krūvį, tai yra susijęs su naujomis, naujai, naujomis prievolėmis, kurios yra numatytos. Pirmiausia, dėl to, kad privaloma bus, bus atlikti poveikio vertinimą, taip pat e, duomenų apsauga pagal dizainą ir pagal defaultą bus, buvo numatyta ir taip pat e, e didesnis krūvis dėl saugumo. Taip pat išauga ir administracinis krūvis Pirmiausia, kalbant apie atskaitomybės ir atsakomybės principus, nes tai reiškia, kad reikia renkti dokumentus apie visų dokumentų poveikį duomenų apsaugai, kad būtų išsiaiškinta, ar jie nepažeidžia duomenų apsaugos nuostatų. Taip pat tai yra susijęs su įsipareigojimu vesti duomenų apdorojimo registrą. Tai reiškia, kad automatiškai išauga darbo krūvis. Taip pat atsakomybė e, susijusi su duomenų, aps, duomenų apsauga irgi turi būti siejama su papildomu apmokymu. Taigi, naujas atsiranda vaidmuo dėl atitikties vertinimo ir tai reiškia, kad e, reikalinga tokiu atveju atlikti auditus ir taip pat at, išauga domenų apdarojimo atsakomybė ir e, be kita ko egzistuoja rizika, kad e, būtent kai paskirstomos užduotys dėl duomenų, apsaugo, e, duomenų traktavimo ir registravimo, tuomet e, iš, iš, išauga ir rizika su tuo susijusi, kalbant apie duomenų saugumą. Taip pat duomenų apsauga yra susijusi su duomenų apdorojimo e, ekspertinėmis žiniomis, pirmiausia, ir atitinkamais pareigūnais ir tokios ekspertinės žinias reiškia, kad egzistuoja ir tam tikra riziką. Ir tie pareigūnai, kurie yra atsakingi už duomenų darbą su asmens duomenimis, gali susidurti su atitinkamomis sunkumo, sunkumais, kadangi nelabai gerai yra susipažinę su duomenų apdorojimu ir tvarkymu tose institucijose, kuriuose jie dirba ir kiek tai yra susijęs su tais naujais projektais. Ir dėl to jie patys gali pradėti dokumentuoti tuos asmeninius duomenis, juos tvar, tvarkydami ir dėl to gali padvigubėti krūvis ES institucijose, tačiau yra nemažai elementų, kurie leistų sumažinti tokį poveikį ir aš norėčiau čia išvardinti pagrindinius. Pirmiausia, yra labai svarbu pabrėžti, kad išaugus darbo krūviui, kai yra numatytas duomenų apsaugos ir tvarkymo uždavinys, tai nėra susiję vien tik tai su siūlomo komisijos modelio pakeitimu, bet taip pat ir su pačiu kontekstu. Nes bendrai išaugo asmens duomenų apdarojimo krūvis ir su tuo yra susijusi ir atitinkama rizika institucijose. Ir dėl to susiklošusios naujos situacijos reikalinga siekti užtikrinti kur kas veiksmingesnę duomenų apsaugą. Ir naujo valdymo modelio poveikis turi būti vertinamas per pirmąjį savo taikymo laikotarpį tai būtų toksai kaip ir prieinamasis laikotarpis, kuris galbūt nėra oficialiai numatytas tekste. Ir mes vertiname, kad tai turėtų būti vienerių ar dviejų metų laikotarpis, per kurį atsakomybė už domenų tvarkymą būtų kaip ir formuojama, laikantis naujo reglamento teisės aktų, ji būtų įvertinta, kiek jie atitinka nuostatas ir taip pat per tą laikotarpį būtų visos procedūros numatytos, visi reikiami modeliai, sistemos tam, kad tie asmenys, kurie yra atsakingi už duomenų tvarkymą, galėtų deleguoti savo, paskirsti savo uždavinius, e, ko galima veiksmingiau. Per, kai praeistas pridinamasis laikotarpis, tuomet tuo siūlomo modelio poveikis sumažėtų smarkiai. Ir naujo siūlomo modelio poveikis taip pat gali būti ribojamas ir tuo atveju, jeigu teisingai būtų paskirstyti uždaviniai, atitink, laikantis teksto, jeigu būtų numatytos vidinės taisyklės, ir panašiai. Taip pat e, tvarkom duomenų registras irgi gali būti patikimas e, tiems asmenims, kurie dirba su e, duomenimis, duomenų tvarkymu ar kitiems pareigūnams. Ir tas registras, tas darbas gali būti ir deleguojamas. Mes matėme tokios praktikos jau ir kai kuriuose institucijose. Ir toks uždavinių paskirstimas reiškia, kad reikia keisti uh, darbo kultūrą institucijose ir tie pokyčiai leistų iš tiesų sustiprinti tuos uždavinius ir duomenų tvarkymo e, funkcijų delegavimą. Na ir mes pabaigai galime įvertinti, kad pirminėme etape iš tiesų poveikis būtų didelis, o po to jisai sumažėtų vėlesniuose etapuose. Ir antra mūsų vertinimo dalis yra susijusi su tuo, kiek e, paveiktų ši reforma žmogiškosius išteklius ir biudžetą. Ir norėčiau priminti, kad dabartinė situacija, pagal dabartinę situaciją ES institucijose duomenys yra tvarkomi 1400 asmenų, tai yra tiek asmenų, kurie yra atsakingi įvairiose institucijose už duomenų tvarkymą ir vienas būtų deleguojamas asmo, vienas asmo, kuris būtų, kiekvienas asmo institucijoje ir agentūroje būtų centralizuotai už tai atsakingas, na ir kiti pareigūnai, kurie dirbtų su duomenų apsauga ir būtų deleguojami penkiose pagrindinėse institucijose - komisija, taryba, centrinis bankas, išorės veiksmų tarnyba, parlamentas. Taigi visi tie pareigūnai bendrai kainuotų 28 milijonus eurų. Čia tik tai personalo kaštai, nesusiję su informacinėmis sistemomis arba mokymu susijusiu su duomenų apsauga. Taigi 28 milijonai eurų tai būtų maždaug tiek kainuotų, kalbant ir apie duomenų apsaugos pareigūną ir visus tos deleguotus pareigūnus ir visus, kurie yra atsakingi už duomenų tvarkymą ir jų apsaugą įvairiose institucijose. Uh, Taigi čia matome to naujo teksto poveikį ir aišku viskas keistusi priklausomai nuo atsakomybių ir mes matome, kad, manome, kad tas darbo krūvis deleguotiems pareigūnams būtų tikrai nemenkas. 40-50 procentų išauktų jų darbo laikas, kuris yra reikalingas toms naujoms pareigoms vykdyti. Jų pavaduotojams galbūt darbo krūvis būtų mažesnis, tie, kurie būtų atsakingi už duomenų tvarkymą, tai 20-30 procentų papildomo laiko jie turėtų skirti tam uždaviniui atlikti. Čia matome, kiek tai kainuotų eurais, taigi bendras poveikis yra paskaičiuotas ir papildomas laikas, kuris skiriamas toms funkcijoms atlikti. Na, aišku, tas finansinis poveikis yra susijęs su keliais aspektais. Domenų saugos pareigūnai ir taip jau labai daug dirba ir jeigu dar 40 ar 50 procentų šauktųjų darbo krūvis, tai iš tiesų jie jau jie nesugebėtų dirbti to darbo veiksmingai, reiktų keisti e, darbo modelį, reiktų samdyti papildomus darbuotojus, kalbant apie ir jų pavaduotojus ir tie, tuos, kurie atsakingi už domenų tvarkymą. Tai jeigu 10 ar 20 procentų šauktųjų darbo krūvis, galbūt tuo met tai smarkiai ir nepaveiktų uh, to galutinio darbo krūvio. Pavyzdžiui, 40, 80 procentų tokių darbuotojų maždaug per vieną dieną, vieną dieną per mėnesį galėtų išspręsti visus uždavinius susijusius su duomenų apsaugu. Taigi, apsauga. Taigi, kaip ir šiuo atveju būtų įmanoma atlikti tas papildomas užduotis su turimu personalu. Na ir aišku, tokie vertinimai buvo atlikti darant tam tikras prielaidas ir uh, Tai reiškia, kad na, asmenys iš karto per tą perinamą laikotarpį nepakeistų savo darbo metodo, tai galbūt per pirmus vienerius ar dviejus metus reiktų daugiau investuoti tam, kad keistųsi jų darbo modelis. Ir yra ir kitų, aišku, išorės veiksnių, kurie yra, kurie, kuriuos paminėjo mano kolegė, kurie nebuvo įtraukti į tuos paskaičiavimus. Na ir paskutinis dalykas, kurį svarstėme savo tyrimę, yra susijęs su tuo, kokia kyla rizika, jeigu nebūtų vieningai traktuojama duomenų apsauga ES institucijose, jeigu būtų pritaikytas tas siūlomas decentralizuotas modelis. Ir mes manome, kad šis pasiūlymas leistų paskirsti paskirstyti užduotis susijusias su šia atsakomybė pačioje institucijoje, su turimu personalu, kaip yra numatyta pagal dabartinį reglamentą. Tačiau naujovė yra ta, kad e, tų duomenų srautai išauga, kurie patikimi tiems pareigūnams. Ir čia kyla pavojus, kad duomenų apsaugos pareigūnai gali susidurti su sunkumais e, dirbdami su asmens duomenimis ir jiems sudėtinga būtų ir tvarkyti tos duomenys, ir teikti, atlikti konsultantų užduotis. Ir kaip duomenų apsaugos pareigūnai dirbtų su tais duomenimis, teikdami ir atitinkamas konsultacijas, tai mes čia manome, kad yra būdų sumažinti tą poveikį, nes reikia pirmiausia atsakomybės ir funkcijas labai e, tinkamai ir aiškiai paskirstyti tokiu būdu. Duomenų apsaugos pareigūnas atliktų strateginį vaidmenį, administraciniai darbai būtų perskirstyti ir tada tas pareigūnas galėtų kur kas veiksmingiau dirbti su duomenų apsaugos pareigomis. Ir būtų tuomet paskir... deleguojami kiti uždaviniai. Taip pat e, jo, kiti deleguoti pareigūnai galėtų kažkaip e, fiksuoti ir tuos administracinius e, darbus atlikti. Taip pat e, būtų įmanoma kalbėti apie duomenų apsaugos pareigūnų strateginį vaidmenį. Tokiu atveju tas pareigūnas būtų atsakingas už kontrolę ir netgi nuobaudų skirimą. Na, o auditas, kuomet yra atliekamas auditas, tuomet būtų bandoma išsiaiškinti, ar vieningai taikomos taisyklės visoje institucijoje. Na ir domenų apsaugos pareigūnas tuomet galėtų institucijai siūlyti dokumentavimo priemonės ir bendro modelio priemonės, kurios leistų atlikti užduotis kur kas vieningiau ir nuosekliau. Taigi dėkoju uždėmesi ir esame pasirengusios atsakyti į klausimus. Thank you very much for both of you. Labai ačiū Jums abiems. Dabar suteiksiu žodį pranešėjai, pane Hartstų. Auch für die Erläuterung nochmal für das. Äh Noriu padėkoti Jums už e, pristatymą dėl poveikio įvertinimo. Manau, kad tikrai buvo naudinga e, gauti šį tyrimą. Labai džiaugiuosi. Tu. Manau, kad labai svarbu, kad um, kalbame apie tai, kad ši nauja valdysenos forma turėtų perkelti duomenų apsaugą į aukštesnį lygį. Labai svarbu kalbėti ir apie stabilizavimą, kad būtų aišku sprendimai priimti dėl to, kas turi daryti ką. Aišku, visą tai sėtina su um, kaštais, aišku, tam reikia ir, ir energijos ir išteklių, reikia finansavimo, tačiau tas darbas tikrai yra labai svarbus. Duomenų apsaugos reikalavimai yra smarkiai stiprinami, mes turime puikų duomenų apsaugos paketą, tai aš manau, kad tikrai yra teisinga, kad skiriame daug dėmesio šiems klausimams, tai aš noriu Jums labai padėkoti. Taip pat noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams už jų bendradarbiavimą. Tikrai dėkoju ir tas bendradarbiavimas ir tęsis ir toliau. Noriu padėkoti ir visų frakcijų darbuotojams ir komiteto personalui už įdėtą didžiulį darbą. Aš suprantu, kad jums nuolat tenka dirbti techniniuose posėdžiuose, tai aišku, kad jeigu mums nepavyksta pasistumėti į priekį, tai jūs po to turite rasti techninius sprendimus, tai aš suvokiu, kiek daug darbo tenka jums įdėti. Pirmininkė nutraukė jūs, bet mes dar pereisime prie pakeitimo aptarimo vėliau. Dabar tik norėjau paklausti, ar yra klausimų kokiu ar komentarų dėl poveikio vertinimo. Paskui mes pereisime prie pakeitimo aptarimo. Tiesiog aš klausiau, ar kas nors norėtų ką nors pridurti prie poveikio įvertinimo. Ähm, Gerai, supratau. Tai tuomet aš tikrai turiu vieną klausimą dėl paskaičiuotų kaštų kokiais kriterijais rėmėtės e, skaičiuodami tos e, kaštus? Ačiū poniai Ernst. Mes dabar kelių kolegų klausimus sugrupuosime. Dabar ponia Larsen. Noriu paklausti e, komisijos. Mes suprantame, kad domino apsaugos pareigūnų darbo krūvis išauks. Tai aš noriu paklausti, ką komisija daro, kas galėtų kažką padaryti, kad būtų galima paskatinti uh, tuos žmonės, kurie jau yra duomenų apsaugos pareigūnai, apmokymą, per, kvalifikacijos kelimą, nes iš tikrųjų eina kalba apie tai, kaip svarbu yra m, mm, užtikrinti perkvalifikavimą, tinkamos kvalifikacijos suteikimą visiems, kas dirba šios rytyje. Ačiū. Ar dar kas iš kolegų norėtų kažką pasakyti? Ne? Tai tuomet suteiksiu vėl žodį mūsų viešnioms, poniai Bruneželui. Oui, alors sur l'estimation des coûts, donc il, il y a deux ans, nous... Dėl paskaičiavimo, dėl dviejų metų, ką mes paskaičiavome, kiek e, žmonių dirbo, kiek kiekvienas skiria duomenų apsaugai, ar tai buvo deleguoti asmenys, ar įgalioti asmenys. Uh, Mm, buvo atlikta apklausa, daug atsakymų gavome iš visų institucijų, todėl ir gavome tokį paskaičiavimą 28 milijonus eurų, kurie yra skirti mm, būtent maždaug duomenų apsaugai. Maždaug 1500 žmonių dirba iš dalies bent jau su duomenų apsauga kiek vienam asmeniui pagal mūsų paskaičiavimus, vienam tarnautojui 134 būtų e, tūkstančiai eurų, tai tokia būtų bendroji suma. Išanalizavę tekstą, identifikavę aiškiai papildomas užduotis, kurios būtų numatytos įvairiems pareigūnams, mes nusprendėme, kiek papildomo laiko būtų, tai būtų apie 40-50 procentų papildomai laiko turėtų būti skirta kiekvienam deleguotam asmeniui. 20-30 mm, procentų maždaug išauktų krūvis tiem, kas yra tiesiogiai atsakingi įgalioti mm, dirbti duomenų apsaugos rytyje. Taigi tokia e, buvo metodika, todėl ir mes paskaičiavome, kad tie, kas deleguoti yra užsimti domino apsaugą, 2-3 milijonais tą kainą ir išauktų ir iki ir 500 e, milijonas e, pavaduotojų, kas deleguotas ir maždaug 2 milijonais tam, kas yra tiesiogiai įgaliotas ir atsakingas už duomenų apsaugą. Tai uh, tai yra brūto paskaičiavimai, tai reikia turėti mm, omenyje, kad deleguotas asmuo maždaug vieną dieną per mėnesį skiria domenų apsaugai, jeigu mes padidintumėm jo krūvį 10 procentų, tai galbūt, aišku, ta, tas krūvis nebūtų toks didelis, jis galėtų būti absorbuotas mėnesio eigoje ir net beveik nepasijustų, kai uh, Aišku, jeigu eina kalba apie didžiasias agentūras, kaip Elisa, Eulisa pavyzdžiui, čia domino apsaugos pareigūnai ir taip yra nepaprastai apkrauti dirbantis visų etatų jau pilnai uh, tą darbą, taigi čia jau eitų kalba apie papildomą krūvį. Ačiū Jums abiems. Turėsime dar aptarti ir patį pranešimą. Ačiū Jums abiems už Jūsų pristatymus, ačiū už Jūsų atliktą darbą. O dabar suteiksiu žodį vėl poniai Ernst, kad galėtumėm pradėti e, pranešimą aptarimą ir pakeitimų svarstymą. Ačiū pirmininkė. Aš jau padėkoju visiems. Tiesiog dabar dėl tos problemos, kurią šiuo metu aptarėme, uh, Panašu, kad visos frakcijos daugmaž yra vieningos dėl to, kad mes norime harmonizavimo šios ryties vienodinimo visose institucijose. Mes suprantame, kad tai yra būtina. Aišku, mes taip pat visi sutarėme, kad negalime pamiršti kažkurio agentūrų. Uh, Tiesiog aš tikiuosi, kad mes per atimiausias dienas rasime tokį sprendimą, kuris leis užtikrinti, kad visą šią sritį bus galima reglamentuoti kartą ir visiems laikams. Aš manau, kad pateiktas pasiūlymas yra tikrai geras, jis yra labai svarbus mums. Aš norėčiau išgirsti atskirų frakcijų poziciją. Uh, dėl šios ryties, dėl, dėl priežiūros. Man atrodo, kad iš tikrųjų šiuo metu yra formuojami labai prasmingi mm, geri kompromisai, beje buvo atkreiptas mūsų dėmesys į devintą straipsnį ir mes dabar kaip tik mm, dėl jo ir dirbame mm, ir, ir darbo grupėje ir mes, mes žiūrėsime, ko taryba konkrečiai nori ir tada galėsime konkrečiai su taryba aptarti visą tai kiekvieno atveju atskirai e, visus aspektus. Kristin. Ačiū, poniai Ernst. Ar ponia Lauristi nori kažką pasakyti? Ne. Ar kiti kolegos, ponia Mlinar? Ačiū labai trumpai. Noriu dar kartą Kornelijai padėkoti už atviras diskusijas, už bendarbiavimą pastarosiamis savaitėmis mm, ši reforma, mano nuomonė, tikrai yra būtina ir e, šis Reglamentas leis mums užtikrinti geresnį duomenų apsaugos lygį ES institucijose. Mes teikiame pakeitimų, kad būtų galima sustiprinti komisijos e, pasiūlymą laikantis pranešėjos pozicijos. Aišku, ES institucijos turi kelti labai aukštus duomenų apsaugos standartus ir mes turime realiai įgyventi tai, apie ką pamokslaujame, apie ką kalbame. Aš norėčiau aptarti porą aspektų. Visiškai remiu žaliųjų ir socialistų pasiūlymą, kad reikia vieningą sistemą visose ES institucijose taikyti. Aišku, reikia skirti mm, administracinius duomenis nuo operatyvinių duomenų, bet man atrodo, kad visa tai turi būti padaryta vienoje teisinėje bazėje. Nes jeigu bus tik tai kiekviena institucija taikomas skirtingas e, režimas, tai tik tai padaugės daugiau mm, teisinio netikrumo ir padidės administracinė našta. Ir pabaigai e, toliau sieksime bendarbiauti su pranešėjais ir šešėliniais pranešėjais, kad galėtume suformuoti tikrai stiprią, vieningą, gerą poziciją. Thank you very much. Uh, also from my side. Um... Albrecht. Ačiū. Savo ruoštą aš irgi labai noriu padėkoti pranešėjai už didžiulį darbą siekiant kompromiso ir tikrai tvirto naujo reglamento, kuris galiotų ES institucijoms, agentūroms ir tarnyboms. Manau, kad Tai yra tikrai geras dalykas, kad sugebėjome sutarti praktiškai dėl visko. Yra dar vienas neišspręstas dalykas, kas mano manimu yra tikrai svarbu. Uh, Mm, ir esu kiek nepatenkintas, kad negalime aptarti tų pasiūlymų dabar su tais, kam jie netinka, nes manau, kad tikrai yra problema su dabartinė teisinė baze, kad mes neturime aiškių teisinių e, nuostatų dėl lavino apsaugos es misijose. Man atrodo, tai yra negerai, mes turime ir jas įtraukti. Taip pat teisės saugos agentūrų srityje yra didžiulė problema, nes labai skirtingos taisyklės yra taikomos skirtingoms institucijoms, skirtingoms agentūroms. Ir kai eina kalba apie tarpusavio saveikumą ir vienodus standartus, uh, Mm, ir e, kad visose 28 valstybėse narėse turėtų būti vieningi standartai. Tai yra labai svarbu. Mes negalime leisti, kad skirtingų valstybių teisėsaugos institucijos taikytų skirtingus standartus. Todėl manau, kad absoliučiai būtina užtikrinti, kad tie kompromisai būtų patvirtinti, įtraukiant ir agentūras visas, mm, kad joms irgi būtų tos pačios taisyklės taikomos. Ir man sudaro toks įspūdis, kad uh, kad trūksta, na, sakykime, tam tikros tvarkymo veiklos legitimizavimo, nes nėra tikro es teisės akto, kuris apibūdintų skirtingas aplinkybės dėl es duomenų tvarkymo. Manau, kad tai būtų reikalinga, nes manau, tuomet turėtumėm aišku teisinį pagrindą ir duomenų tvarkymą įvairiose agentūrose. Aš labai tikiuosi, kad mūsų komitetas sugebės tai padaryti. Praktiškai didžioji dalis jau yra padaryta, tai dabar, dabar jau taryba turėtų dar savo ruoštų atlikti savo darbo dalį. Tai aš tikiuosi, kad kaip galima greičiau pavyks susitarti. Dėkui, ponė Albrechtai, ir būtų dar kolegų nori norinčių pasisakyti? Ne. Tuomet kreipiuosi į komisijos atstovus, ar norėtumėte pakomentuoti? Dėkui. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau atsakyti į tos klausimus, kurie buvo skirti mums ir į kuriuos nebuvo atsakyta, būtent dėl duomenų apsaugos e, pareigūnų darbo bendru, bendryjoje, aš noriu pasakyti, kad tai yra tokia darbuotojų bendruomenė, kuri veikia pakankamai seniai. Mes su jais irgi bendradarbiaujame nuolatos. Tie pareigūnai dirba įvairiose ES institucijose ir vyksta susitikimai. Spalio 12 dieną, pavyzdžiui, bus Londone susitikimas, kur vėlgi mes ten vyksime ir aiškinsime iš tos reformos esmę ir jos turinį. Taigi mes pasižymėjome, kas buvo pasakyta dėl poveikio vertinimo, bet mes nemanome, kad duomenų apsaugos pareigūnų darbo krūvis labai stipriai išauks, todėl kad sumažės administracinio darbo ir taip pat bus daugiau patariamųjų funkcijų numatyta tam tikriems asmenims. Aišku, tai buvo irgi paminėta poveikio vertinime. E, tai bendrai paėmus, manau, kad galima pasakyti, jog jų darbas pasikeis savo esme ir savo turiniu, bet jo kiekis nesikeis. O dabar dėl to, kas buvo ką tik pasakyta, tai mes pasižymėjome, ką paminėjo bent kelios frakcijos jų atstovai dėl reglamento taikymos ryties ir dėl e, administracinių duomenų bendros užsienio ir saugumo politikos srityje. Dėl šių duomenų tvarkymo matėme, ką mano frakcijos apie specialiasias duomenų tvarkymo taisyklės, kas yra vis tik svarbu iš komisijos pusės ir kas buvo paminėta kelių pasisakiusiųjų, tai yra ES duomenų apsaugos taisyklių fragmentacija, skirtumai tarp jų. Manau, kad to reikėtų stengtis, kad nebeliktų. O dėl vidaus taisyklių, tai irgi pasižymėjome jūsų komiteto poziciją. Mes norėtume vis tik tai akcentuoti štai ką. Yra toks labai jautrus klausimas, kurio negalima pamiršti susijęs su tomis taisyklėmis Jis yra be abejo susijęs su duomenų subjekto teisėmis, jo pribojimu. Tai yra tikrai toks jau jautrus klausimas, bet noriu dar kartelį pasakyti, kad ES institucijos ir tarnybos neturi teisės, teisės ak, priminėti teisės aktų dėl duomenų subjekto teisių. Tokią teisę turi valstybės narės. O institucijos gali tvirtinti teisinius aktus paremtus ES sutartimis, bet e, tam tikros teisės lieka ir valstybėms narėms, taigi atsiras toks trumpas laikotarpis iki gegužės mėnesio, kai bus šiek tiek neaišku, kaip viskas turėtų būti, padaugės to kasdienio darbo, reikės renkti teisės aktus, kurie būtų, kurie atspindėtų uh, atskiras agentūras ir tarnybas ir jų situaciją, bet vis tik tai tas laikotarpis neturėtų trukti labai ilgai. Ir kaip praėjusią kartą sakiau, mes esame prieėmę domen ir tarybos nuomonę dėl vidinių taisyklių ir siūlome įvesti papildomus saugiklius, kurie galėtų užtikrinti tai, kad vidinės taisyklės tikrai dėrėtų su teisinių aktų kokybės standartais, kuriuos yra patvirtinęs žmogaus teisų teismas ir teisingumo teismas. Tai norėjau tai atkreipti jūsų dėmesį. Ar, ar jau man baigti, ar ne, bet gal baigsiu, nes pasakiau jau didžiąją dalį to, ką norėjau pasakyti. Dėkui. Ačiū. Nesu tikra, ar ponia Kroic norėjo pasisakyti dabar ar vėliau. Vėliau. Tuomet žodį sutikiu vėlgi pranešėjai poniai Ernst, prašau. Dėkui, aš labai trumpai atsakysiu dėl komisijos ir taikymos ryties. Iš tikrųjų, čia jau kalba eina apie harmonizavimą plačiaja prasme ir būtų gerai, jeigu galėtume tas, tą reformą išplėsti į visas rytis, to mes norėtume. O dėl vidaus taisyklių, tai aš esu nusiteikusi gana pragmatiškai ir manau, kad reikia visų pirma įvertinti, ar jų iš viso reikia ir kur, to, kur tokių taisyklių reikėtų, o tada jau galėtume gilintis į detalės. Taigi reikėtų peržiūrėti atskiras pastraipas ir, ir nuspręsti. Mes e, dar nesame baigę diskusijų apie vidaus taisyklių, bet e, esame nusiteikę jas vertinti gana pragmatiškai. Ačiū visiems už pasisakymus. Balsavimas vyks spalio 12 dieną mūsų komiteto posėdėje. Eikime dabar toliau. Kitas pasiūlymas dėl e, duomenų apsaugos tai yra teisę į privatų gyvenimą asmens duomenų apsaugą elektroninių ryšių sektoriuje. Suteiksiu visų pirma žodį pranešėjai poniai Lauristin. Dėkoju, gerbiami kolegos. Aš irgi labai džiaugiuosi galėdama pasakyti, kad iš tiesų darbas su šiuo pranešimu jau beveik baigėsi, vyksta paskutinė etapai. Ir dabar tvarkaraštis yra toks, kad spalio 12 dieną kartu su ankstesniu pranešimu balsuosime dėl šio pranešimo lybėje. Taigi jau tada perėsime į galutinę duomenų apsaugos reformos analizės fazę. Ir trečiadienį dar galiu pasakyti, kad liko dar porą neaptartų straipsnių Vienas iš jų yra dešimtasis, kur kalbama apie informaciją ir domenų subjektų informavimą. Ir 11 straipsnis yra neaptartas, jame yra kalbama apie įvairius apribojimus, kurios galėtų taikyti valstybės narės. Taigi planuojame dar aptarti šituos straipsnius, o visi kiti jau yra aptarti. Nors yra dar likę keletas klausimų, kuriuos irgi reikėtų išanalizuoti galutinai, nes dar tebe vyksta diskusijos ir dar dėl kai kurių kitų e, straipsnių ir kai kurių konstatuojamųjų dalių, bet aš esu tikra, kad e, Strasbūro sesijoje bus galima balsuoti. Noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams, nes jie dalyvauja itin aktyviai, teikia pakeitimus, įvairiausius pasiūlymus. Tikrai jau ir tas pradinis pranešimas dėl pradinio komisijos pasiūlymo yra pakankamai geras, aš to džiaugiuosi ir tai be abejo dėl to, kai mes sėkmingai bendradarbiavome, nors dar turbūt pašlifuosime tą pranešimą, kai kur reikės daugiau lankstumo numatyti, kai kur šiaip tikslumo. Ir taip pat darbo grupėje 20 dieną buvo svarstoma šitas klausimas yra daugiau negu 140 su įvairiausių susitikimų su interesuotomis šalimis surenkta. Noriu padėkoti ponui Bonin buvo aptarta įvairiausi klausimai, kurie gali tapti aktualūs dėl šito teisės akto įgyvendinimo. Sulaukėme 800 pakeitimų, tikrai labai daug. Noriu padėkoti visiems asistentams, teisės tarnybai, kurie visą tą darbą nudirbo, nors laikas ir spaudė. O dabar perėsiu prie diskusijų ir pakeitimų turinio. Yra keletas ir kontroversiškų klausimų. Pagrindinės diskusijos vis dar vyksta dėl duomenų tvarkymo tarnybų, nes GDPR yra du skirtingi požiūriai. Vienas apie GDPR kiek galima tai tarnybai leisti daryti įtaką ir apskritai čia iškyla e, privatumo klausimai, skaidrumo klausimai ir taip, nes gali būti, kad, tarkim, ar komisija, na, komisija galėtų turėti interesų labai plačių, bet reikėtų įvardinti konkrečius atvejus, kur už tos interesus galėtų kovoti. Tai dėl, dėl šito klausimo mes vis dar tebe diskutuojame, kaip čia rasti tą pusiausvyrą. Taip pat dar vyksta diskusijos dėl informacijos, dėl vidinės įrangos dėl slapukų ir dar kiti kai kurie dalykai yra, kuriuos reikės aptarti. Taip pat sekimas internete. Čia irgi tebe svarstoma, čia reikia paieškoti sprendimų. Ir ką dar noriu pasakyti, mes stengiamės lankščiau žiūrėti į galimybės duomenų subjektui, vartotojui rinktis, pasiremiant informaciją, rinktis dėl to, kokius, ko, kokią informaciją jis norėtų apsaugoti apie save, ar visą, ar, ar ne. Taigi kai dešimtą straipsnį nagrinėsime, tai ieškosime, kaip būtų galima lankščiau vertinti tą pasiūlymą. Bet manau, kad jį ir rasime. Ir čia norėčiau padėkoti visiems, kurie pateikė pakeitimų ir aš dabar ieškosiu ieško, e, formuluočių, nes būtent šitas klausimas yra tikrai labai svarbus. O taip pat dar yra dėl duomenų fabrikavimo klausimas neišspręstas, nes tas klausimas priklauso ne tik tai nuo mūsų, bet ir nuo registro darbuotojų. Taigi, irgi dar kol kas sunku pasakyti, kokia bus galtinė situacija. Ir dar noriu paminėti vieną klausimą, kuris man labai arti širdies. Jis atsispindi ir pakeitimuose, tai yra vaikų klausimas. Iš tiesų dėjome visas įmanomas pastangas, nes aš tikrai labai norėčiau, kad jiems būtų irgi skirta nuostatos šitame teisės akte. Ir man labai gaila, kad teisės tarnybos nerado to teisinio būdo, kaip įrašyti vaikus į teisės aktą. Galima nebent paminėti konsultuojimuose dalise, bet jokio realaus teisinio būdo tam nėra. Ir todėl mes norėtume, norėsim paprašyti ir komisijos, kad ji parengtų specialų teisės aktą skirtą vaikų apsaugai skaitmeninėje eroje nes iš tiesų tas klausimas yra toks jautrus ir subtilus, kad e, e, nusipelno atskiro teisės akto. Ir manau, kad čia ir galėtų būti jau netgi ir kitas žingsnis dabar. Siekiant didesnės e, žmonių apsaugos, piliečių apsaugos ir vaikų teisų apsaugos skaitminėje eroje. Na ir noriu dar kartą padėkoti visiems, kurie teikia pakeitimus visiems, kurie dalyvavo diskusijose, svarstant šios svarbius klausimus. Iš tiesų, jaučiame spaudimą iš daug suinteresuotų pusių ir iš pramonės, ir iš vartotojų, iš apsaugos tarnybų darbuotojų ir tikrai norime rasti sprendimus ir dėl asmenų saugumo, ir taip pat norime rasti tos saugiklius, kurie nuramintų vartotojus, žinotų, kad jų duomenys nebūtų panaudojami neteisingais tikslais, bet ir kad neatsirastų kliūčių duomenų ekonomikos plėtrai. Taigi yra daug įvairiausių klausimų čia aktualių. Noriu padėkoti visiems, kurie taip konstruktyviai dirbo ir manau, kad visai netrukus baigsime diskusijas. Dėkui. Ačiū. Dabar kreipiuosi į šešėlius pranešėjus, ponas Bonė. Okay, thank you very much. Uh, uh... Dėkui. Visų pirma, noriu padėkoti poniai Lauristin už jos bendradarbiavimą ir įdėtą darbą. Iš tiesų, formuojant tas pagrindinės lenteles, kurios apžvelgia visą šitą duomenų paketą. Noriu pasakyti visų pirma, kad tas duomenų paketas yra labai svarbus ir labai sudėtingas. Čia yra daug problemų, daug kontroversiškų dalykų ir tikrai nėra lengva rasti gerai subalansuotą sprendimą. Ir mano galva, kai kurie neiškumai kyla iš to, kad dar nėra pilnai įgyvenintas GDPR reglamentas. Taigi nežinome iki galo, kaip funkcionuos GDPR reglamentas ir aš asmeniškai manau, kad būtų geriau visų pirma gyveninti GDPR, o po to pradėti gilintis į privatumo klausimus. Na, bet į tą privatumą gilinamės vis tik tai dabar. Kas dar svarbu? Aš manau, kad reikia ieškoti geriau subalansuotų sprendimų lyginant su, tos, kurio, su tais, kuriuos siūlo komisija. Ir taip pat, jeigu jau atvirai, tai mano nuomonė, lyginant ir su siūlomų pranešimo projektu ir ten paminimais sprendimais. Man atrodo, kad reikia dabar pagrindinį dėmesį skirti tiems kontroversiškiams klausimams ir dėkoju už kitos savaitės būsimų šešėlių pranešėjų susitikimus. Man atrodo, kad svarbu yra tai, kad būtų e-privatumo reglamentas suformuluotas, kad atsirastų galimybė toliau tvarkyti duomenis. Aš suprantu, kad yra nemažai problemų susijusių su teisėtų interesų apsauga, bet e, iš tiesų svarbu suprasti, kad kai kuriuose situacijose, kai kuriais atvejais bus labai svarbu kad būtų tokia galimybė toliau mm, apdoroti ir tvarkyti duomenis, kurie patenka į metaduomenis, nes tai yra ir bus labai svarbu ir patiems vartotojams. Taigi reikia tikrai suprasti, kaip tai yra svarbu ir aš šito klausimo nepaliksiu nuo šalyje ir vis raginsiu jį aptarti. Kas dar svarbu, praėjusiame susitikime apie tai kalbėjome, praėjusiame posėdėje juos minėjome, tai yra su saugumu susiję dalykai, ne saugumu plačiaja prasme, šalių saugumu ir panašiai, bet su tuo saugumu, kuris yra svarbus mums kaip vartotojams. Turime gilintis į tai, kaip trečiosios šalis operatorių vardu uh, Ehm, ir bendradarbiaudamos su jais galėtų užtikrinti didesnį duomenų subjektų saugumą ir aš manau, kad e, ir šiuo klausimu diskusijas dar tęsime. Toliau. Dar kas yra svarbu. Svarbu užtikrinti pusiausvyrą tarp mūsų kaip vartotojų teisių į mūsų privatumo apsaugą ir galimybę verslui plėtotis, nes mums tai irgi svarbu. Taigi, kalbam ne tik apie kliūtis ir sunkumus verslui, bet ir apie galimybės kai kuriems, e, kai kuriems verslo įmonėms tęsti savo veiklą. Taigi, man atrodo, reikia kažkaip dabar tą situaciją, kur 0,1 rezultatas yra kažkaip išspręsti. Jeigu asmo, tarkim, nuspręstų ne, ne, ne, neduoti sutikimo tvarkyti jo duomenis, bet kad tas asmo turėtų prieigą prie visų paslaugų. Reikia tai aptarti, tai yra vienas iš svarbiausių dalykų. Toliau, dar kas yra labai svarbu, tai yra klausimas susijęs su trečiosiomis šalimis ir slapukais, nes aš suprantu, kaip viskas veikia reklamos rytyje ir panašiai, bet aš manau, kad reikia įsigilinti ir apsaugoti mažuosius leidėjus, aktyviai veikiančius, kad jie nebūtų diskriminuojami, kad nesusidarytų tokia situacija, kai jiems vienintelė galimybė vykdyti veiklą būtų e, kreiptis į didžiasias įmonės ir kurioms tik tai jos turėtų tas techninius sprendimus. Tai aš manau, kad čia irgi reikia pagalvoti apie tas mažasias įmonės, nes tai yra labai irgi svarbu. Nepamirškime, kokia svarbi yra prieiga prie informacijos. Toliau, kalbant apie domenų tvarkymą, apie gerai subalansuotą verslą, apie verslo modelius, kurie galėtų funkcionuoti, o ne būtų užspausti, Aš kalbu apie tokį gerai subalansuotą sprendimą, kur būtų užtikrinta ir domenų apsauga pagal GDPR reglamentą ir būtų užtikrinamas pasitikėjimas ir užtikrinamas konfidencialumas. Taigi, konfidencialumas yra svarbu, svarbu jį užtikrinti ir kartu numatyti daugiau pasirinkimo galimybių uh, vartotojams. Marjum minėjo tai ir diskusijas reikės tęsti ir toliau. Nežinau, kokie kompromisai galų gale bus pasiūlyti dešimtajam straipsniui, todėl dėkoju už tai, kad pasakėte, kad tas sprendimas turėtų būti lankstus. Na ir paskutinis dalykas. Iš tikrųjų, klaustukų yra daug, todėl mano nuomonė, jeigu atvirai kalbant, Mums reikės kitą savaitę pagalvoti, ar tikrai jau esame pasirengę baigti darbą su šiuo duomenų paketu, šiuo paketu, ar reikia dar paskirti keletą dienų diskusijoms. Aš nesakau, kad reikia būtinai viską nukelti, aš esu pasirengęs dirbti visą Strasbūro sesiją, kad išspręstume šitos klausimus, bet aš manau, kad mes visi, visi partneriai turime tikrai aiškiai suvokti ir matyti, kokie bus uh, tie galutiniai sprendimai. O kita vertus, reikia išlaikyti nuoseklumą tarp įvairių straipsnių, nes mes dabar svarstame e, atskirus straipsnius atskirai ir konstatuojamasis dalis atskirai. Dėkui. Dėkoju. Kiek suprantu, ponia Koraca Bild nori pasisakyti nedelsiant, nes ji turi balsuoti kitame komitete. Mes irgi turime eiti į balsavimą imko už penkių minučių, o aš esu šešėlinis pranešėjas. Gerai, tuomet jūs pirmasis, o ponia Karatsa Bilt po jo. Ponas, ponas Dalton pirmasis, po to Karatsa Bilt, nes jie turėjo eiti, turėjo eiti balsuoti imko komitete. Ponas Daltonas, prašau. Ačiū, pasistengsiu labai Greitai, pirmiausia, poniai Lorestin ir jos komandai norėčiau padėkoti už atliekamą darbą. Buvo tikrai atlikta daug darbo. Suprantame, kad nemažai pastangų reikėjo ją ir jos komandai dėti. Sutinku su ponu Boni dėl daugelio dalykų, ypatingai dėl to, kad reikia toliau tvarkyti duomenis. Tačiau aš norėčiau sklaidyti mitą, kuris egzistuoja, kad jeigu tik tai sutikimo procedūra bus uh, taikoma, tuomet sumažinsime standartus vartotojams. Tai yra absoliučiai netiesa. Iš tikrųjų, tai, kas yra dabar pasiūlyta, yra griežčiau nei tai, ką ES anksčiau yra siūliusi šioje srityje. Naujas sutikimo apibrėžimas yra kur kas griežtesnis nei sutikimo formuluotė, kuri ankstesnėme reglamentėme buvo taikoma, būtent ir plus apriptis yra platesnė nei anksčiau, nes įtraukiami tie sektoriai, kurie net nebuvo įsivaizduojama, kad galėtų būti taikomi šiam reglamentui ir finansų, ir mokymo, ir lošimo, ir mainų ekonomikos sektoriai, taigi turime nepamiršti, apie ką eina kalba šiame reglamente. Pavienio asmenų interesai, jų teisės ir prieiga komunikacijos tarnyboms. Aš niekuomet ne, nemačiau, kad e, rinkėjai skūstusi, kad e, jų duomenios, duomenis naudoja kažkokios tai įmonės. Bent jau kol kas jie tikrai nesugavęs jokių nusiskundimų. Taigi, kokie čia yra prioritetai? Komisija pažymėjo ne kartą, kad kai yra klausiami, užduodami labai konkretūs klausimai, jie nori, aišku, užtikrinti, ko galima didesnę apsaugą ryšių duomenims. Tačiau vartotojai elgesi kitaip, skirtingai. 300 milijonų europiečių naudoja. E, Facebooką, Uberį ir kitas e, visokias platformas. Ir visokias kitokias paslaugas. Ir dabar paaiškinimas tas, kad nepakankamai europiečių naudojasi tokiamis platformomis. Ir kiekvienas vartotojas, jeigu jisai susiduria su problemomis, su paslaugų tiekėjų, pavyzdžiui, jeigu nėra apsaugomi jų telefonai arba nėra saugomi jų įrenginiai, ar dar tikrai žmonės uh, išreiškė surūpinimą, kad nenori, kad būtų do, dalyjamasi duomenimis, kad būtų nu, laikomi jų duomenys tam, kad būtų pateikti, pateiktos joms tos paslaugos, ar tikrai vartotojai nori, kad nemokamos paslaugos dinktų, ar lošėjai kreipėsi į komisiją ir sakė, kad jiems ne, neramu dėl to, kad e, žmonės stebi jų komunikaciją lošimo metu. Ne, priešingai, taigi mes turime nepamiršti visų tų dalykų, kurie yra labai svarbus. Ar vartotojai ir aš išėlinį pranešėjai mano, kad tikrai tai pakenks žmogaus teisėmis, jeigu dinkstos nemokamos paslaugos, tikrai to nenori mūsų vartotojai. Būtų nesažininga atsisakyti nemokamų paslaugų visiems. Tai ne tik, kad būtų nesažininga tai elitistinis požiūris, jo lab, kad visuomenėje turime tikrai daug neturtingų piliečių, nes prievolė įmonėms teikti tas pačias paslaugas be sutikimo, kuris būtų suteiktas duomenų tvarkymui, tai ir reikš. Ir būtent Libė tai pasiūlė ir tai viršė, ir tai nėra įtraukta į komisijos pasiūlymą. Aš nekartą sakiau, kad privatumas yra pagrindinė teisė, tačiau tai nėra absoliuti teisė ir kartais yra kitų teisių, kurios galioja. Teisė ir kitų, apsaugoti kitus vartotojus. Mes turime parengti tokį reglamentą, kuris būtų subalansuotas, proporcingas ir būtinas. Na ir toliau aš matyt išprovokavau kitų nuomonę ir dabar išeisiu iš salės, nes dėja turiu. E, balsuoti kitame komitete, bet mes turėsime daug susitikimų su šešėliniais pranešėjais ir mūsų pozicija tikrai nesikeitė ir nesikeis netrupučiu. Ačiū. Dėkoju. Koracija Bild. Ačiū. Pone pirmininkė, dėkoju kolegoms už supratimą, už lankstumą. Tai yra labai svarbus klausimas, aš kalbėsiu trumpai. Pirmiausia, dar kartą norėčiau pasakyti, kad labai svarbus yra privatumas ir duomenų apsauga. Tai yra pagrindinės teisės. Ir aš norėčiau pritarti tam, ką sakė kolega Mikhailas Boni. Tai, ką mes darome šiandieną, tai bandome subalansuotą požiūrį pritaikyti teisinio iškumo, teisės aktai, kad jie atremtų laiko faktorių ir turime suprasti, kokiu padariniu tai turės visų piliečių gyvenimui ir ne tik stambioms įmonėms, kurios užsima reklama. Taigi aš pateikiau pakeitimą dėl vaikų ir aš tikrai norėčiau širdingai padėkoti pranešėjai, nes įsivaizduoju, kad čia mes susivienysime. Nepaisant to, kokiai politiniai frakcijai priklausome ir kadangi esu vaikų teisų intergrupės pirmininkė, aš manau, kad mes praradome galimybę uh, primdami duomenų apsaugos reglamentą tą padaryti. Dabar negalime prarasti tos galimybės apsaugoti vaikus nuo agresyvių reklamų, profiliavimo ir panašiai. Kitas dalykas, mums kyla rimtų problemų dėl šio reglamento nuoseklumo, nes yra tūkstančiai įmonių, nevyriausybinio organizacijų, vaikų tėvų asociacijos, mokyklų asociacijos, kuriems labai sunku suprasti, kaip įgyvendinti šį reglamentą kuris jų manimų yra neiškus. Ir, o jis įsigaliojo gegužės mėnesį. Aš tikrai sąžininkai galiu pasakyti ir dėl to, kad aš ir pateikiau pakeitimą dėl įsigaliojimo datos, kaip mes tą padarysime ir kalbame ne apie stambes technologijų kampanijas, kalbame apie visą visuomenę, kuri turės prisitaikyti ir jie prašo gairių iš komisijos ir panašiai. Tas vyksta būtent dabar ir mes dabar degame ir priimame dar vieną reglamentą, uh, kuriame trūksta iškumo, nuoseklumo ir esminiai dalykai, kaip Mikhailas sakė, teisėti interesai, sutikimas. Tai yra skirtingi dalykai pagal reglamentą, privatumo reglamentą. Vakar aš susitikau su tokia organizacija, kuri dirba su lėšas kaupiančiomis, lėšas kaupiančiomis organizacijomis Švedijoje ir jie tikrai sako, kad to nesupranta ir jiems labai bus sudėtinga kaupti lėšas, rinkti lėšas vaikams, pavyzdžiui, Sirijoje. Mes nekalbame čia apie stambes technologijų kompanijas, kaip sakiau. Ir dar vienas svarbus klausimas, kurį iškėlė irgi Mikhailas, tai yra žiniasklaidos pluralizmas. Mes matome, kad žinias, didelės žiniasklaidos pluralizmas kompanijos atsisako reklamos. Ir daugelį iš jų tai yra išgyvenimo klausimas. Taigi mes, jeigu ribojame žiniasklaidos laisvę, tai turime to nepamiršti. Ir galiausiai vartotojai. Vartotojai nėra tik tai stambių įmonių reklamos aukos. Tai yra piliečiai, kurie nori pasirinkimo laisvės, kurie nori džiaugtis gyvenimu. Ir mes turime jiems suteikti galimybę duomenų ekonomikoje turėti naujus novatoriškus verslo modelius iš nedidelių ne nevyriausybinio organizacijų, prietaikų, nedidelių žiniasklaidos įmonių, kurios išgyvena būtent iš reklamos. Ir aš tikiuosi, kad pritarsite mano pakeitimui dėl slapukų. Maiklas teisingai sakė, kyla klausimas, ar paliksime viską Google'ui ir Facebook'ui, ar sugebėsime nemokamas paslaugas pateikti e, orientuotas į tikslinę reklamą. Štai koks yra klausimas. Ir aš manau, kad e, bus ir daugiau esminių diskusijų dėl padarinių Ir tikiuosi, kad parengsime tokį reglamentą, kuris bus įgyvendintinas realiai ir bus naudingas visiems mūsų visuomenėje. Ačiū, ponė Intfeld. Ačiū, pirmininkė. Aš įsivaizduoju, kad kitą kartą liberalai, kadangi turės darbų ir kitur, tai irgi gau žodį be eilės. Taip, yra balsų. Žinote, kokia yra taisyklė? Man nepatinka, kai vienai frakcijai ir kitai privilegijos taikomos. Nesvarbu, gerai, dabar jau kalbėsiu. Čia kalba neina apie frakcijas. Turiu tai pasakyti. Jeigu kažkas turi balsuoti kitur tuo pat metu, dėl to paties klausimo kitame komitete, tai suteikime tokią galimybę tiem žmonėms. Pone Intveld, prašau. Ačiū. Panašu, kad labai čia sudėtinga pasakyti kažką apskritai apie privatumo apsaugą, duomenų apsaugą, konfidencialumą, kai kalba eina apie žmonių bendravimą, nes iš karto būsi pavadinta nu, kaip nusiteikusi prieš verslą. Ir aš pirmiausia turiu pasakyti, kad aš labai pritariu pranešėjos požiūriui ir aš irgi manau, kad šešėlinių pranešėjų susitikimuose tikrai padarėme nemažai pažangos, jie buvo konstruktyvūs ir aš manau, kad sutarėme dėl visų klausimų beveik, bet aš norėčiau pasakyti šį beitą apie kontekstą, kuriame viskas vyksta. Ir ta nuotaika ir lobizmas, koks dabar egzistuoja. Visi gali laisvai išsakyti savo nuomonę, mes pasirengę kalbėti su visais, atsižvelgiame visas nuomonės ir bandome įsiklausyti ir atsižvelgti visų suinteresuotos menių interesus, tačiau aš šiek tiek pavargau nuo agresyvaus lobizmo iš kai kurių verslo, verslo įmonių pusės, kurie sako, kad žiniasklaidos laisvė susiduria su spaudimu ir mm, bus užlugdytas verslas Europoje ir panašiai. Tai nesąmonė. Netiesa, Pirmiausia, jau elektroninio privatumo direktyva egzistuoja, juk nepradedame nuo nulio. Nėra taip, kad dabar mes tiesiog visą verslą sunaikinsime. Kitas dalykas, ir aš nuolatos tai akcentuoju, bet koks verslo modelis, kuris yra grindžiamas tuo, kad kažkas daroma tai, ko nenori žmonės, tai nėra tinkamas verslo modelis, jeigu sakoma, kad mūsų verslas klestėks tik tuo atveju, jeigu uh, mums nebus reikalingas vartotojų sutikimas, tai koks čia pagalais tas modelis, nes kalba eina apie tai, kad reikia parduoti tai, ko reikia žmonėms. Jeigu žmonės nesutinka, reiškia, jie nenori tos paslaugos ar prekės. Ir pasakyti įmonė, įmonė, kai įmonė sako, kad mano verslas bus įmanomas tik tuo met, jeigu aš tai darysiu mano vartotojų norus pažeisdamas, tai čia nenormalus verslas. Ir vartotojai nėra kokios tai grinų pinigų karvės. Tai yra žmonės. Ir taip pat mes turime nepamiršti pagrindinių teisių. Ne mes tai išgalvojame, tai yra normalios pagrindinės teisės, šiandien dėl jų nėra deramasi ar jų ne, ir jų negalime aukoti. Privatumas, duomenų apsauga yra nustatytos ir ribos ir viskas, ką mes darome, turi neperžengti tų ribų. Ir vienas terminas, kuris yra naudojamas čia šiandieną ir Marija Koreca Bild sakė, nemokamos paslaugos. Nemokamų paslaugų nėra. Nemokamos paslaugos šitas pats terminas yra alternatyvus faktas. Panaudojant čia Trumpo žodį. Tai nėra nemokamos paslaugos. Mes mokame už tai savo duomenimis, savo asmeninę informaciją. Tai nėra nemokama. Tai prašau, nenaudokite šito termino, nes jis neteisingas. Ir tai yra susijęs su rizika, ne tik tai kalba eina apie mūsų teisę į privatumą. Dabar JAV yra atliekamas tyrimas dėl to, kaip žmonės iš Rusijos perka reklamą kad e, orientuota į Amerikos vartotojus ir auditoriją dėl politinių tikslų. Pavyzdžiui, Facebookas neigia jau seniai, kad iš vis su tuo yra susijęs ir kad daro įtaką rinkimų kampanijai, bet akivaizdu dabar, kad čia ryšys egzistuoja, nežinome kokio masto, bet tai reiškia, kad turime būti labai atsargus. Tai turi poveikį ir demokratijai. Taigi mes turime tikrai labai atidžiai pasvarstyti, kiek apsaugos mes suteiksime ne tik žmonėms kaip vartotojams, bet ir žmonėms kaip piliečiams. Dabar grįžtant prie tos normos nemokamos paslaugos. Galbūt mes turime kalbėti apie asmens duomenų ir asmenės informacijos naudojimą, nes tuo met galbūt įmonės e, ribočiau taikytų savo norą sirpti tuos asmeninius duomenis. Ir aišku, asmenys, asmens duomenys yra naudojami įvairiais tikslais, e, mes to kartais norime, teikiame juos laisvanoriškai, bet ne tik tai. Ir ne, ne, negali būti daroma daugiau. Pavyzdžiui, jeigu perki laikraštį, kioskę, sumoki ir gauni laikraštį tai kodėl tau reikia užpildyti visą blanką formą, jeigu nori gauti, prisiregistruoti prie internetinio varianto? Kodėl tas reikalinga, jeigu tu nori tiesiog paskaityti laikraštį? Taigi jie reikalauja kur kas daugiau nei būtina. Taigi turi būti, turi būti nustatoma, kokie duomenys yra reikalingi, kad būtų galima siūlyti paslaugą, Bonis yra teisus, mes negalime tikėtis, kad viskas būtų daroma nemokamai, nieko nepaimant. Aišku, čia reikia už tai kažkiek susimokėti, bet reikia nustatyti pirmiausia, kiek duomenų iš tikrųjų reikia tam, kad būtų tas, ta paslauga teikiama. Ir kitas dalykas, mes turime pagalvoti apie tai, kad e, reikia įvertinti tos asmenius duomenis. Jie turi vertę. Ir atsargiai aš taip pat naudočiau informaciją kitiems tikslams e, terminą. Mes kalbame ne tik apie asmens duomenis, bet ir žmonių bendravimą, kuri, kuris turi būti konfidencialus. Ir žmonės net nežino, kaip, kokia, ne, kokia nekonfidenciali yra jų bendravimo informacija. Anamarija Kuretsa Bild gal nes, netyčia pasakė tai, kas puikiai įvardė problemą. Ji pasakė, kad ji kalbėsiu su žmonėmis, kurie yra labai sunerime ir jie nesupranta. Tai gal tie du dalykai ir yra susiję, nes daug neramumų bus išsklaidyta, jeigu mes paaiškinsime, apie ką eina kalba, nes yra daug mitų, yra daug nepagristų baimių ir aš manau, kad mes turime aiškiai pasakyti, apie ką čia eina kalba. Mes bandome apsaugoti žmonių bendravimą, privatumą, konfidencialumą užtikrinti piliečiams. Ačiū. Ačiū. Norėčiau paprašyti kolegų pabandyti kalbėti trumpiau. Žinau, kad tai yra labai svarbus klausimas ir svarbios diskusijos, tačiau turite nepamiršti, kad ne aš sudariau darbo atvarkę ir 10.30 turi prasidėti balsavimas. Taigi, prašau, ponia Ernst. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai, kuri kalbėjo apie turinį, kalbėjo taip pat ir apie politinius aspektus. Ir Ir puiku, nes buvo išsakytos įvairios pozicijos ir aš tikiuosi, kad e, galiausiai galime tikėtis gero rezultato. Padarysime viską, kad būtų galima pajudėti į priekį ir padaryti kažkokią tai galiausiai išvadą. Kalbant apie laiką, tai jau kurį laiką kalbame apie duomenų apsaugą ir aš manau, kad turime kalbėti apie tos dalykus, kuriuos kalbėjome ir anksčiau, nes e, ypač jeigu, pavyzdžiui, pažvelgtumėme į tai, kaip viskas klostėsi laiko prasme, mes matėme ne kartą, kad ir nemažai klausimų, kurie iškyla, mes bandėme juos išspręsti. Ir man atrodo, reikia išsiaiškinti, ar mes prarandame duomenų kontrolės, duomenų kontrolę duomenų apsaugos kontrolę. Jeigu taip yra, tai kalba juk eina apie patikimumą, apie bendravimo patikimumą. Ir mes turime būti užtikrinti, daug kas įvyko pastaraisiais metais, matėme į baisių publikacijų žiniasklaidoje, kad kyla labai daug problemų dėl patikimumo, taigi mes turime ties tuo susitelkti. Privačiame, pirmačioje sferoje turime tai apsaugoti ir mes būtent to reikalavome ir ties tuo turime susitelkti. Visiems mums tai yra svarbu. Taip pat turime išsiaiškinti, kokios bus bendravimo sąlygos duomenų apsaugos prasme. Taip pat e, tam turime tikrai skirti nemažai dėmesio, kažką esminio nuveikti, nes ir techniškai tai yra svarbu, kalbant apie įvairius aspektus ir detalės. Taigi labai svarbu mums teikti, kad e, kai kažkas vyksta, vyksta sutikus asmeniui, laisvanoriškai jam sutikus, kad nebūtų verčiami žmonės tam tikrą prasme atvirai ar ne visai atvirai teikti informaciją. Taigi aš manau, kad yra absoliučiai būtina užsitikrinti žmonių sutikimą. Sutikimas yra būtinas ir mes ilgai apie tai kalbėjomės Mes žinome, kad yra nemažai draudimų ir mes jau reikalavome anksčiau ir kad yra absoliučiai būtini tam, kad mes e, aiškiai galėtumėme užtikrinti, kad sutikimas turi būti būtinas, e, siekiant užtikrinti mūsų piliečių saugumą. Ačiū, ponas Albrecht. Ačiū, pirmininkė, dėkoju e, ir pranešėjai už atliktą darbą. Jau kurį laiką mes kalbamės apie tai, bet aš norėčiau pasakyti, kad nesu labai patenkintas kompromisais. Tiesą sakant, aš galiu suprasti visus, kurie nesite, nepatenkinti kompromisais, bet kompromisų tokia esmė. Ir galiausiai tikiuosi, kad mes lygiai taip pat būsime nepatenkinti. Dažnai taip atsitinka. Ir aš turiu pasakyti, kad jeigu dabar yra bandoma visas tas diskusijas palengti tam tikrą linkme iš tam tikros frakcijos, kuri neatstovauja verslui, bet man susidaro įspūdis, kad atstovauja tam tikrai verslo grupiai, tai dėl to yra sudėtinga pasiekti gerą kompromisą tarp politinių frakcijų. Rezultatas yra aiškus. Nebus elektroninio privatumo reglamento, jeigu mes nepasieksime kompromiso kuriame būtų gerbiama ir ta idėja, kad šioje srityje jau turime taisyklių, tos taisyklės leidžia apsaugoti vartotojus ir piliečius, jiems bendraujant dėl to, kad kalba eina apie bendravimo pagrindinės, pagrindinės nuostatas. Ir jeigu tuomet nebus, reglamentas bus sužlugdytas ir bus labai daug nelaimingų žmonių dėl to tai aš turiu pasakyti, kad aš tikrai bijau tokios situacijos ir man atrodo, kad mes labai pralaimėsime, jeigu to nepadarysime. Taigi turime užtikrinti vienodas sąlygas. Tai yra labai svarbus tikslas siekiant harmonizavimo ir suderinimo. Egzistuoja 28 skirtingos taisyklės šioje srityje, kaip buvo ir su bendra domenų apsaugos sistema. Ir dabar dėja vėlgi tos taisyklės nebuvo įtrauktos į ankstesnę reformą. Aš e, tikrai būčiau norėjęs, kad jos būtų atsida, atsiru, atsiradę ankstesnėje sistemoje dėl e, jautrios informacijos duomenų ir apsaugos. E, Deja, šį kartą mes kalbame apie atskiras taisyklės, bet susidurime su labai, susitursime su labai netvarkinga situacija, jeigu neužsitikrinsime žmonių pasitikėjimo. O ko nori žmonės? Aišku, jie nori naudoti Facebooką, kaip sakė ponas Daltonas, visi nori naudoti Facebooką ir visi naudojo WhatsApp, nes nėra jokios kitos alternatyvos. Dėl ekonominių priežasčių, visuomenių priežasčių tiesiog yra toks faktas. Jeigu sakyčiau, kad jie neturi naudotis Facebook'u, jeigu jiems neramu dėl jų bendravimo duomenų ir jeigu jie nes, nesu, nesuteikia sutikimo, tai reiškia, kad jie turi išeiti į gatvę, jeigu bijo būti suvažinėti. Egzistuoja eismo taisyklės ir standartai tam, kad būtų sukurta saugia aplinka visiems ir kad visi saugiai galėtų vaikščioti gatvėmis ir kad ta visuomenė veikia. Aš nenoriu, kad žmonės nenaudotų Facebooko. Aš tiesiog noriu, kad Facebookas būtų saugus. Tokia yra esmė ir būtent tą mes čia ir darome. Ir taip pat kartais man susidaro įspūdis, kad kai, kurie, kai, kai kurios verslo įmonės pasiduoda stambių veikėjų įtakai, tų, kuriuos gal aš ir minėjau, nes kai kurios verslo įmonės mano, kad jos visiškai yra priklausomos dabar nuo reklamos, kuri bus parduodama Facebook'e ar Google. Man atrodo, kad jie taip neturėtų galvoti apie domenų apsaugą, jie turi galvoti ir apie verslo modelį ir galimybę išlikti rytoj, nes akivaizdu, žiniasklaida perims Facebookas, jeigu reklama bus vienintelis atlyginimas, atlyginimo modelis. Nebus pluralistinės žiniasklaidos ateityje, jeigu taip nori dirbti žiniasklaida ir kaip tokį verslą nori vykdyti. Norėčiau pasakyti, kad dauguma tų problemų net nėra susijęs su duomenų apsauga. Jos yra susijęs su tuo, kad galbūt nėra tinkamai suprantamas tinkamas verslo modelis interneto ekonomikoje, kad galbūt yra tam tikrų dalykų, kurie yra nemokami ir galbūt aš moku savo duomenimis ir tai yra tiesiog susijęs su tuo, kad duomenų apsauga ir pagrindinė teisė. Aš nenoriu parduoti savo duomenų taip, kaip nenoriu, nes kol kas ne, ne, nėra taip, kad aš nemokamai suteikiu tą sutikimą ir tai, kaip yra, kokios yra pagrindinių teisų normos. Taigi mes turime ieškoti kitų variantų, kaip būtų galima kurti verslo modelius ir internetu. Ir dar vienas dalykas, man atrodo, mes galime pasiekti kompromisą, tai būtų puiku. Aišku, dabar rizikuoti nereiktų ir nereikėtų rizikuoti ir galimybę parengti reglamentą, Man atrodo, kad aiški raudonoji linija yra čia ta, kad jeigu mes suderinsime taisyklės verslo labui ir tuomet vartotojai turės, tarsi turės mažiau teisų nei anksčiau, tai jie už tai nepasisakys ir mes nieko nepasieksime. Ir tolesnis bendravimo metodomenų tvarkymas ir apdorojimas, ko nebuvo patvirtinta anksčiau, tai nėra priežastis kaip teisėtas interesas, nes bendravimo metaduomenys yra labai jautrus. Ir šiandieną esame tokioje situacijoje, kur bendravimo metaduomenys yra tokie jautrus, kad netgi galima surasti slaptažodžius vartotojo juose. Ir galima sužinoti visas detalės apie asmens privatų gyvenimą tuose duomenuose. Tie duomenys yra apdarojami net nežinant tam žmogui apie tai. Ir žm kažkokią tai nuostatą dėl tolesnio tvarkymo, apdarojimo, tai negali būti išimtis, tai, tai bus taisyklė. Ir dėl to kils problemų. Ačiū. Ačiū. Pone Lebreton, turime baigti 10.35. Prašau, ponė Lebreton. Mr. Lebreton? No. Non, non, je n'ai pas demandé la parole, madame. Okay. Thank you. Excellent, <laughs> thank you. Mrs. Gomez. Well, uh, ne, tai tada ponia Gomes. I, I, I do believe that uh, indeed we need. Tikrai galvoju, kad mums būtinai reikia pereiti mm, prie uh, suvienodinimo taisyklių ir, ir tikrai reikia gerų kompromisų, gero kompromiso, kad uh, Mm, piliečiai būtų reguliavimo centre, ne vartotojai, tarp kitko, kaip kolegos sakė, eina kalba ne apie vartotojus, eina kalba apie piliečius, piliečiai yra svarbiausi. E, piliečiai turi pagrindinės teises e, ir tai yra svarbiausia. Tai yra privatumas ir duomenų apsauga, tai yra absoliučios teisės. Ir, mm, aišku, VPR dar neįgyvendinta, tai bus įgyvendinta kitais metais ir aišku, dėl to viskas darosi dar sudėtingiau. Taigi turime tokį sunkumą. Viena vertus mums reikia judėti į priekį, aš labai sutinku su ko, to, ką Jana Albrechtika pasakė, mums reikia gero kompromiso, nes jeigu kompromisas bus tik tai vardan kompromiso, tai bus daugiau neiškumo, netikrumo ir daugiau apsaug... neapsaugos, tai yra apsaugos tygiaus piliečiams. Aš susilaikiau nuo pateiki, pakeitimo pateikimo, nes aš mačiau, kad mm, mūsų pranešėjos ponios Laurisin pateiktų pakeitimų yra tikrai ryšlumas, darnumas užtikrintas. Mes matome dabar, kaip suinteresuotos šalis įvairiai e, pasireiškia, kai kas labai agresyviai išreiškia savo pozicijas. Uh, Man atrodo, kad tikrai būtinai reikia turėti omenyje, jog be individų piliečių apsaugos dar taip, mes turim, norime apginti verslą, bet tokį verslą, kuris garantuotų įvairovę, verslo įvairovę, informacijos įvairovę, kad ne viskas būtų atiduotas stambių korporacijų kontroliai. Tai aš prašyčiau ypač Marijo. Uh, um, turėti omenyje ir mus, kas galbūt nepateikėme tiesiogiai pakeitimų, galbūt tiesiogiai ir nedalyvavome taip labai betarpiškai tarpe, bet tiesiog labai prašiau mus nuolat informuoti apie tai, kas vyksta, kokie, kokios vyksta diskusijos tarp šešėlinių. Mane itin domina slapukų klausimas ir aišku sutikimas um, turint visą reikalingą informaciją, visi legitimus reikalavimai. Ačiū, o dabar suteiksiu suteikiu poniai Disvinas iš komisijos e, žodį maksimum dviem minutėm. Be... Aš galiu tikrai labai trumpai kalbėti, nereikia daugiau laiko. Labai dėkoju visiems už išsakytas pastabas. Mes puikiai suprantame iš diskusijų, kad judame dabar tikrai gilyn į šio reikalą esmę. Komisija tikrai yra pasirengusi visiems padėti ir, ir šešėlinių susitikimuose. Jeigu jūs pageidaujate kitą savaitę, visa mano komanda dirbantys su privatumu gali ateiti jums padėti. Ir um, buvo ir seminaras parlamentarams, buvo parlamentarų padėjėjų nemažai. Mes tengiamės surinkti informaciją dėl to, kaip uh, paieškos varikliai visi dirba rinkoje ir man atrodo, tai yra labai svarbi informacija. Jums gal tikrai galėtume matyti jūsų šešėlinius sutikimus ir pristatyti visą reikalingą informaciją. Aš manau, kad tai būtų naudinga, nes reikia suprasti, kiek yra trečiųjų šalių, kai um, ant slapuko paspaudi gerai, kiek trečiųjų šalių staiga sušoka ir iš tavęs gauna visą informaciją. Ta, būtina žinoti visą tą techninę pusę. Ir dėl tų visų problemų, pavyzdžiui, dėl GDPR. Uh, Sutikimo apibrėžimas bus įgyvenintas, tai, tai, tai yra modernesnis apibrėžimas, jis nedaug nutolsta nuo dabartinio apibrėžimo, tačiau tas faktas, kad GDPR dar nėra įgyveninta, kai kalbam apie privatumo dabartinius kitus teisės aktus, tai nėra didelė problema. Iš teisės aktų leidėjo abiejų diskusijų aš galiu pasakyti, kad tai nėra didelė problema. Mes galvojame, kad nėra problema kalbėti apie privatumo teisės aktus ir GDPR to pat pat metu. Taip pat ir tai, kad tas apibrėžimas skiriasi nuo dabartinio apibrėžimo, tai nėra problema, nes šis apibrėžimas bus pritaikytas, nes dabartinėme apibrėžime taip pat yra nuoroda į tokį patį sutikimą, koks apibrėžimas yra pateiktas ATPR taisyklėse. Taigi aš noriu išaiškinti tos dalykus. Dėl to, kas yra pasiūlyme, kad dėl laisvų paslaugų, parėmimo prie, prie, priešingai iš tikrųjų bus daugiau lankstumo dėl to, kaip prašyti sutikimo, kad e, dėl to, kad vartotojai um, kaip galėtų pateikti savo duomenis naujiems verslo modeliams, tiesiog prisitaikant prie naujovių. Um, toliau dėl jūsų kitų sutikimų mes labai mielai padėsime jums, kiek yra įmanoma, kad tikrai uh, spalio 12 balsuojant jau viskas būtų aišku. Labai jums ačiū, kolegos. Padėjai patarėjai, labai prašau tylos salėje, kadangi turime baigti diskusiją šio klausimu ir pradėti balsuoti. Pone Loristin, jeigu galėsite sutilpti į dvi minutės, prašom. Noriu padėkoti visiems kalbėjusiems, noriu padėkoti komisijai už puikų bendradarbiavimą ir aš taip suprantu, kad kitą savaitę m, mm, tikrai turėsime puikių progų toliau padirbėti kartu, gauti daugiau informacijos iš jūsų. Noriu pasakyti, kad dėl to, ką ponia Koracija Bilt pasakė ir kiti, mes visi visi kartu sutikome su, visais, su visomis suinteresuotomis šalimis ir dar daugiau, kas buvo paminėta, mes girdėjome visus tos susirūpinimą keliančius klausimus keliamus ir, ir dauguma iš jų jau yra aptarti. Mm, mūsų darbe jau yra sprendžiami jie. Iš tikrųjų, aišku, yra daug baimių, kurios galbūt yra nepagrystos. Kitą savaitę mes svarsysime galbūt dešimtą straipsnį. Taip, yra slapukų klausimas ten ir galbūt rasime sprendimą. Aš esu tikra, kad e, tas sprendimas bus tikrai pakankamai lankstus, su komisijos pagalba ar bus galima sumažinti visas tas baimės, išsklaidyti. Taip pat, aišku, labai tvirtai noriu pareikšti tai, kas buvo pasakyta, kad pagrindinės teisės nėra dėrybų objektas dėl jų negali būti derinamas privatumas, konfidencialumas, tai yra priv... individo autonomiškumo pagrindas, tai yra piliečio individo teisė, laisvė, tai yra mūsų visuomenės pagrindas ir mes tikrai tą principą išsaugosime, nes tai yra vienas iš pačių svarbiausių Europos principų. Aš noriu pasakyti, kad su mm, versli, verslo atstovų labai dideliu skaičiumi susitikau ir vakar, vakare e, aukšto lygio e, susitikime kartu su komisija dalyvavau Dialogas buvo puikus, tikrai visiškas e, tarpusavio supratimas yra, kad būtina garantuoti visišką konfidencialumą apsaugą, nes tai yra uh, esmė mūsų visos Europos duomenų ekonomikos, kad užtikrintume mūsų konkurencingumą palyginti su amerikiečiais, uh, kad uh, iš tikrųjų tai yra būtina prielaida visiems kitiems dalykams. Tai aš manau, kad iš tikrųjų visą tai, ką jūs išsakėte, kas jūs neramina, tikrai su, buvo sutikta su didžiuliu supratimu iš verslo pusės. Aš noriu jums visiems padėkoti. But... Ačiū, ponė Lorosen. E, balsuoti numatoma mūsų komitete spalio 12 dieną. Ačiū visiems kolegoms už bendrą darbą, už pasisakymus. Labai prašau dabar jau pradėti balsavimus. Mes turime tris klausimus, dėl kurių turime šiandien balsuoti. The... Visų pirma, balsuosime dėl pagrindinių teisų aspektų Romų integracijoje Europos Sąjungoje, kovos su priešiškumu Romos. Noriu paklausti pranešėjus, ponios Posta, norėtumėt pasisakyti? Ne, gerai, tuomet balsuokime iš karto. Nieko nedelsdami. Paprašysiu pasiruošti balsavimo korteles. Ką tik gavau prašymą. Ar leisite Ar sutiksite, kad ponios Matero, dėl ponios Materos balsuotume visų pirma, nes kai kuriems kolegoms reikia išeiti. Ne, atsiprašau, nieko nebegaliu padaryti, nes jau šiandien tiesiog jau per daug visko kolegos. Balsuokime dėl Romų pagrindinių teisių. Pirmas kompromisas, pirma dalis. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Gerai, antrasis kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Trečias kompromisas. Baigiame balsuoti. Priimta. Ketvirtasis kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti priimta. Šeštas kompromisas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Penktas kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiam balsuoti. Priimta. Toliau 31 kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Septintasis kompromisas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau 99 pakeitimas. Balsavimas dalimis. Pirmoji dalis. Balsavimas pradedamas. 99 pakeitimas. Pirmoji dalis. Taip, pirmoji dalis. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Dabar antroji dalis. 99 pakeitime pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Primta. Toliau 29 kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 98 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Priimta. Aštuntas kompromisas. Pradedamas balsavimas. Baigiamas. Priimta. Aštuntas A kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti priimta. 109 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Devintas kompromisas. Pradedamas balsavimas. Baigiamas. Priimta. Dešimtas kompromisas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau 120 pakeitimas. Pradedamas balsavimas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 121 pakeitimas, pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. 11 kompromisas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 12 kompromisas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Toliau 13 kompromisas. Balsavimas pradedamas. Baigiamas balsavimas. Priimta. 14 kompromisas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. 15 kompromisas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Primta. 142 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Prašau balsuoti. Baigiame balsavimą. Priimta. 144 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 16 kompromisas. Pradedame balsavimą. Baigiame balsavimą. Primta. 17 kompromisas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Primta. 18 kompromisas. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Primta. 160 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Primta. 19 kompromisas. Pradedamas balsavimas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 20 kompromisas. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Priimta. 21 kompromisas. Pradedamas balsavimas. Balsavimas baigtas. Priimta. 22 kompromisas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 23 kompromisas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 24 kompromisas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. 25 kompromisas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 26 kompromisas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 27 kompromisas. Pradedamas balsavimas. Prašau visų balsuoti. Baigiame balsuoti patvirtinta. 223 pakeitimas. Balsavimas dalimis. Pirmoji dalis. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Antroji dalis. Prašau balsuoti. Prašau balsuoti. Baigiame balsavimą. Atmesta. 28 kompromisas. Prašau balsuoti. Baigiame balsavimą. Primta. 236 pakeitimas. Dalimis, pirmoji dalis. Pradedame balsuoti dėl 236 pakeitimo pirmosios dalies. Baigiame balsuoti. Priimta. Antroji dalis. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 28a kompromisas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Priimta. 30 kompromisas, pradedamas balsavimas. Balsuoti baigiame. Priimta. Toliau 251 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 252 pakeitimas. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Primta. Toliau. Nurodomosios dalys. Pirmasis pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame priimta. Antras pakeitimas, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Trečias pakeitimas, prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Ketvirtas pakeitimas, pradedamas balsavimas. Balsuoti baigiame. Primta. Penktasis pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. Šeštasis pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Septintas pakeitimas. Pradedamas balsavimas. Balsuoti baigiame. Priimta. Toliau. Konstatuosiamosios dalis. 32 kompromisas. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 33 kompromisas. Prašau balsuoti. Balsuoti. Baigiame balsavimą. Primta. 33a kompromisas, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Primta. 34 kompromisas, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Primta. Toliau devintas pakeitimas. Prašau balsuoti. Baigėme balsavimą. Atmesta. 14 pakeitimas. Prašau balsuoti. Baigėme balsavimą. Priimta. 15 pakeitimas. Prašau balsuoti. Baigiame balsavimą. Atmesta. Toliau 41 pakeitimas. Prašau balsuoti. Baigiame balsavimą. Atmesta. 42 pakeitimas dalimis. Pirmoji dalis. Prašau balsuoti. Baigiame balsavimą. Primta. Antroji dalis. Prašau balsuoti. Baigiame balsavimą. Priimta. 43 pakeitimas. Atkrenta dabar 44 pakeitimas. Prašau balsuoti. Baigiame balsavimą. Atmesta. 45 pakeitimas dalimis. Pirmoji dalis. Prašau balsuoti. Baigiame balsavimą. Priimta. Antroji dalis. Prašau balsuoti. Baigiame balsavimą. Primta. Toliau 46 pakeitimas atkrenta, o dabar balsuojame dėl 50 pakeitimo. Prašau balsuoti. Baigiame balsavimą atmesta. Ir dabar galutinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsavimą. Primta. Sveikiname ponę Post. Toliau kitas balsavimas rekomendacijos dėl Europos prokuratūros įsteigimo. Du pakeitimai yra. Jie yra identiški, taigi balsuosime dėl abiejų iš karto. Pirmas ir antras pakeitimas, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Ir tuomet galutinis balsavimas. dėl ponios Materos pranešimo. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Sveikiname pranešėją, ponę Materą. Trečiasis balsavimo klausimas. Tai yra ES ir Afrikos strategija paspirtis vystimuisi, pranešėja ponė Kingė. Ar norėtumėte ką nors pasakyti prieš balsavimą? po to. Gerai. Tuomet pradėkime balsavimą. Pirmas pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsavimą. Priimta. Antras pakeitimas. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Trečias pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Ketvirtasis pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Pirmas kompromisas. Prašau balsuoti. Baigiame balsavimą. Priimta. Septintasis pakeitimas, prašau balsuoti. Baigiame balsavimą. Primta. Aštuntas pakeitimas, prašau balsuoti. Baigiame balsavimą. Atmesta. Dešimtas pakeitimas, prašau balsuoti. Baigiame balsavimą. Primta. Vienuoliktas pakeitimas. Prašau balsuoti. Prašau visų balsuoti. Baigiame balsavimą. Patvirtinta. Antras kompromisas. Balsavimas pradedamas. Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau trečias kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsavimą. Patvirtinta. Priimta. Toliau 23 pakeitimas. Prašau balsuoti. Prašau subalsuoti. Baigiame balsavimą. Priimta. Ketvirtas kompromisas dvi dalys. Pirmoji dalis. Baigiame balsavimą. Pat priimta. Dabar antroji dalis. Prašau balsuoti. Baigiame balsavimą. Atmesta. Toliau 32 pakeitimas. Prašau balsuoti. Baigiame balsavimą. Primta. Tuomet penktas kompromisas. Prašau balsuoti. Baigiame balsavimą. Priimta. 39 pakeitimas. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. priimta. Šeštas kompromisas, prašau balsuoti. Baigiame balsavimą. Priimta. Tuomet 49 pakeitimas, prašau balsuoti. Baigiame balsavimą. Atmesta. Septintas kompromisas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 51 pakeitimas. Prašau balsuoti. Baigiame balsavimą. Priimta. 52 pakeitimas. Prašau balsuoti. Baigiame balsavimą. Priimta. Aštuntas kompromisas. Balsuoti pradedame. Baigiame balsuoti. Priimta. Devintas kompromisas. Prašau balsuoti. Baigiamas balsavimas. Priimta. Toliau Dešimtas kompromisas, pirmoji jo dalis. Prašau balsuoti. Baigiame balsavimą. Priimta. Ir dar yra trys kompromiso dalis, taigi dabar pirmoji papildoma dalis, prašau balsuoti. Baigiame balsavimą. Atmesta. Antroji papildoma dalis. Prašau balsuoti. Baigiame balsavimą. Atmesta. Trečioji papildoma dalis. Prašau balsuoti. Baigiame balsavimą. Atmesta. Toliau 63 pakeitimas. Prašau balsuoti. Prašau balsuoti, kolegos. Baigiame balsavimą. Atmesta. 64 pakeitimas. Prašau balsuoti. Baigiame balsavimą. Atmesta. 65 pakeitimas. Prašau balsuoti. Baigiame balsavimą. Atmesta. 11 kompromisas. Prašau balsuoti. Baigiame balsavimą. Priimta. Toliau. 72 pakeitimas. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 74 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau 75 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 76. Ne. Atsiprašau, dabar 77 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Toliau 78 pakeitimas. Prašau balsuoti. Baigiame balsavimą atmesta. 79 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Priimta. Toliau 82 pakeitimas, prašau balsuoti. Baigiame balsavimą. Atmesta. 83 pakeitimas, prašau balsuoti. Baigiame balsavimą. Atmesta. Toliau 84 pakeitimas. Prašau balsuoti. Baigiame balsavimą. Priimta. Dabar galtinis balsavimas. Prašau balsuoti. Baigiame balsavimą. patvirtinta. Sveikinam, ponė Kiengė. Jūs norėjot dar pasisakyti, prašau. Aš norėčiau padėkoti visiems kolegoms, su kuriais dirbau. Nebuvo labai lengvas tas darbas. Norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams, taipogi, kurie irgi prisėmė didžiulę atsakomybę. Ir aš manau, kad iš DEVE komiteto tam tikri elementai bus irgi įtraukti ir jie bus labai naudingi ir aš manau, kad e, ta sinergija tarp dviejų komitetų mūsų ir DEVE buvo labai sėkminga. Dėkoju. Ačiū poniai Kengiai. Tęsėme. Baigėme e, balsavimą ir dabar tęsime darbą pagal kitus darbo tvarkės klausimus. Tie, kurie norite išeiti, prašau tą padaryti, kuo galima tyliau. Dėkoju, kad dalyvavote balsamuose ir labai prašau tylos salėje, nes mes turime tęsti darbą. Ir kitas darbo tvarkės klausimas yra susijęs su konsultacijomis dėl tarybos sprendimo projekto, dėl naujų priemonių psicho psichotropinių priemonių. Ponas Bonė pirmas pasisakys, prašau. Žinau, kad turite išeiti, bet prašau tą padaryti, ko galima tyliau. Prašau, ponė Bonė. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Parlamentas pagal konsultacijos procedūrą turi pateikti savo nuomonę per tris mėnesius apie tarybos e, gyvendinančio sprendimo projektą dėl N-fenil N. Čia labai sudėtingas pavadinimas nors šitos naujos psichoaktyvios priemonės, būtent dėl jos kontrolės priemonių. Rizikos vertinimo ataskaita, kurią parengė išplėstinis mokslininkų komitetas Europos e, narkotikų ir priklausomybės centro ekspertai 17 metų gegužės mėnesį daro išvadą, kad ši psichotropinė medžiaga yra sintetinis opioidas ir struktūrinė prasme labai panaši fontaniliui kontroliuojamai medžiagai, kuri medicinoje yra naudojama anesteziologijos e, tikslais. Turimi duomenys rodo, kad furanilas fentanilas yra naudojamas cheminių įmonių, cheminių įmonių, kurios veikia Kinijoje. Feranilfentanil nuo 15 metų birželio jau jo galima gauti ES, 16 valstybių narių buvo surasta šios medžiagos, 22 mirtys yra siejamos su šios medžiagos naudojimu, 5 valstybėse narėse bent jau 10 tų mirčių buvo susijusios su šios medžiagos vartojimu, arba bent jau ši medžiaga tikrai prisidėjo prie tų mirčių. 11 nemirtingų intoksikacijos atvejų taip pat buvo informuota apie jas trijose valstybėse narėse. Ir turint omenyje, kad medžiaga yra pavojinga ir toksiška, tai yra pavojus, socialinis pavojus visuomenės veikatai, tuomet mokslininkai, todėl savo išvadose aš siūlyčiau uh, pritarti tarybos įgyvendinančio sprendimo projektui. Ačiū ponui e, Boni, ponė Hiet, šešėlė pranešėja. Ačiū. Aš irgi pritariu pranešėjui, kad dalį Enfenil medžiaga yra iš tiesų labai nauja ir jos buvo surasta ir Švedijoje ir devyni žmonės net mirė nuo šios medžiagos Švedijoje. Uh, Ir tai yra medžiaga, kuri yra purškiama į nosį, labai lengva jos perdozuoti. Ir taip pat 16 e, valstybių yra uždraudusios ir visai nesiniai švedija uždraudė šios medžiagos naudojimą, taigi yra labai svarbu, kad ji būtų uždrausta visoje Europos Sąjungoje. Ir matome, kad nėra taip, kad netokios pačios taisyklės egzistuoja tose pačiose valstybėse narėse, matome, kad e, jeigu ta medžiaga patenka į vieną valstybę narį, labai lengvai keliauja į kitas ir dėl to labai svarbu, kad būtų surinkti bendri duomenys ir žinios, kad mes galėtumėme teikti tinkamus patarimus. Taigi aš labai dėkoju ir visiškai sutinku su pranešėju. Ačiū ponė Hit. Ar dar kas nors nori pasisakyti? Ne. Tuomet, ponė Bonė, kažką norėtumėte pridurti? Man atrodo, kad labai svarbu uždrausti šią medžiagą ir tai yra signalas daugeliu valstybių ir man atrodo, čia suveikia iš anksnio perspėjimo sistema, taigi dėkoju už bendradarbiavimą ir manau, kad turime tą padaryti. Ačiū, ponė Bonė. spalio ketvirtą dieną, ketvirtą po pietų numatytas balsavimas. Aš norėčiau paklausti, ar yra šešėliniai pranešėjai atvykę, ar galime tęsti, ar reikia daryti pertrauką. Pažiūrėkime, kas yra atvykę iš šešėlinių pranešėjų. Pone Stevens, jos nėra salėje, nežinau, ar jie ateis. Ponio Deprė irgi nėra. Kągi tuomet darome pertrauką, nes negaliu svarstyti šio klausimo, kol nėra šešėlinių pranešėjų. Tai reiškia, kad turime 22 minutės. Matyt, per greitai balsavome. Čia tokia problema. It helps some, it's not helping others. Sorry, so let's wait. If I... Taigi palaukime. Jeigu pamatysiu, kad ateina šešėlinė pranešėjai, pradėsiu posėdį anksčiau. I, uh, could, uh... okay, we, we them, still... Na gerai. Jeigu jie atvyks, tęsime. Dėkoju. Thank you, colleagues, for your understanding. I waited for some. Kągi aš palaukiau kitų šešėlinių pranešėjų, bet matau, kad ne, netėjo jie visi. Pone Veržė dar atėjo, puiku. Kągi, kitas darbo tvarkės klausimas. Europos kelionių informavimo ir autorizavimo sistema ETIES Ir kadangi aš esu šeš... E, pranešėja, tai aš pristatysiu šį klausimą ir mes e, aptarsime pakeitimus, kurie buvo pateikti. Šį pranešimą pristačiau komitete Birželio 26 dieną. Na ir čia dabar turime jau pakeitimus aptarti. Kaip žinia, aš pirmiausia dirbau dėl ties šiuo pasiūlymu. Manau, kad tikslas teisėtas pritariu visam pagrindiniams idėjams ir komisijos pasiūlymo pagrindiniams elementams. Žinau, kad tai yra labai sudėtinga kompleksinė sistema, kurią mes kūrėme, bet jeigu padarysime ją tinkamai, tuomet galėsime įvertinti, ar tie keliaiviai, keliautojai, kurie nori keliauti į Šengeno erdvę, ar nekyl, nekelia grėsmių dar prieš tam asmeniu įžengiant, kertant sieną palei išorinę ES sieną, jis, kad būtų iš anksto išsiaiškinta, ar nekeliais grės, ar jie grėsmės prieš kertant ES sieną. Aišku, pasienio pareigūnas paskutinis tikrins tą faktą, ar tas asmuo gali įvykti ar ne, įvažiuoti ar ne. Na ir rengdama pranešimo projektą išklausiau įvairių šaltinių, keturi šešėlinių pranešėjų susitikimai vyko prieš pateikiant pranešimo projektą, kad suprastumėme, kiek kompleksiškai ir sudėtingai yra šita sistema, ir kiek čia yra bent susijusių kitų sistemų, į kurias reikia atsižvel atsižvelgti vertinant pasiūlymą. Taigi po kelių susitikimų parengėme pranešimo projektą, buvo išsakyt, pateiktos biudžeto AFET komiteto nuomonės, e DPS, FRA, politikos departamentas, Europos ekonomikos socialinių reikalų komitetas pateikė savo nuomonės taip pat. ES Lyza buvo surinktas Strasbūrėm techniniams dalykams aptarti. Taigi 1095 galiausiai buvo pateikti pakeitimai. Ir tikrai nebuvo lengva atsižvelgti visas tas skirtingas nuomonės, kurios išsakomos iš skirtingų perspektyvų ir nelengva buvo surasti gerą kompromisą. Na ir šiame procese buvo penki techniniai šešėlinių pranešėjų susitikimai ir aš turiu pasakyti, kad mūsų personalas, mūsų padėjėjai, patarėjai, sekretoriatas puikiai padirbėjo ir vis dar puikiai dirba, nes jie dirba tikrai labai daug, tai aš tik tai galiu pasakyti, kad tikrai jie labai daug padarė, kad būtų pasiektas geras rezultatas. Ir vyko du šešėlinių pranešėjų susitikimai, dar du yra papildomai numatyti, taigi aš norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams, ypatingai padėjėjams ir patarėjams ir sekretoriato darbuotojai Katerinai, nes darbas milžiniškas. Ir visi prie jo prisidėjo. Kalbant apie pakeitimus ir jų turinį, kaip aš vertinti tuos pakeitimus, kuriuos būtų galima įtraukti ir kokiu lygmeniu galėtumėme pasiekti kompromisą man buvo svarbiausia trys dalykai. Tvarkantis su pakeitimais ir ieškant kompromisu prane, e, šešėlinių pranešėjų susitikimuose. Pirmiausia, kad nekurtumėme dar blogesnės situacijos tiems, kurie prašo, kreipiasi į eties sistemą, ar tiems, kurie prašo vizos. Ir čia daug ką galėjome palyginti ir bandėme tokius, kurie kreipiasi į ATS sistemą, traktuoti atitinkamai. Ir taip pat buvo labai svarbu iš, pasirūpinti, kad ETS sistema būtų darni su SIS ir atvykimo išvykimo sistemomis. Nes reikia pripažinti, kad yra nemažai dalykų, kurie nėra galbūt visiškai akivaizdus, kalbant apie patį pasiūlymą. Uh, Jie turi būti galbūt šiek tiek pakoreguojami sistemos ir teksto labui. Ir aišku, pats svarbiausias dalykas, jeigu kūrėme naują sistemą, naują mechanizmą, tai ji turi būti lengvai pritaikoma, naudinga ir išsaugoti pagrindinį tikslą, labai svarbu neapsunkinti to mechanizmo. Ir vienintelis būdas, kaip mes galime sukurti tokią sistemą, kuri yra tokia reikšminga, tai pasiekti kompromiso. Ir aš atsižvelgiau daugelį pakeitimų iš liberalų, iš socialistų, iš žaliųjų. Bandėme tiesiog surasti tuos kompromisus. Ir man atrodo, kad tie kompromisai, kurios, kurių bandėme pasiekti, dėl dokumento galiojimo, tarkim, nuo 3 iki 5 metų mes pakeitėme, dėl mokesčių išlygų, dėl eties, etikos valdybos su patariamąją funkciją sukūrimo ir taip pat prieiga pasienio institucijoms prieiga prie gyvų patikrinimų ir taip pat atsiemiau pakeitimą dėl uh, galimybės migracijos tarnyboms e, gauti prieigą prie šios sistemos. Ir taip pat pridūrėme daug saugiklių, kiek įmanoma, tiesiog e, toje procedūroje numatėme saugiklių. Ir aišku, yra dar neišspręstų problemų. Svarbių klausimų, kur vis dar tikrai nesutarėme frak, tarp, frakcijų tarpe. Ir aš tikrai aiškiai norėčiau pasakyti, kad kai kurie kai kuriems kolegoms nei pati idėja nepatinka, nei tas pats mechanizmas nėra priimtinas, duomenų laukai, skriningo taisyklės, stebėjimo sąrašas, duomenų saugojimas ir panašus aspektai, bet aš tikiuosi, kad mums pavyks pasiekti kažkokio kompromiso ir aš labai džiugiai išklausiau pono Albrecht šyryt ankstesnėse diskusijose, kai jisai sakė, kad galiausiai tikimės, kad abu liksime nepatenkinti bet tai reikš, kad pasiektas neblogas rezultatas ir parengtas, pritaikomas ir naudingas mechanizmas. Taigi tikiuosi jūsų paramo, žinau, kad laiko turime nedaug ir reiks pasižiūrėti, kaip čia viską spėsime sutvarkyti, bet aš tikrai labai daug tikiuosi iš savo šešėlinių pranešėjų ir dar kartą norėčiau jums visiems padėkoti. Dabar žodis socialistų šešėliniai pranešėjai poniai Silvigijom. Ačiū. Pone pirmininkė, aš norėčiau irgi padėkoti tiems profesionalams, kurie dirbo su mumis Libe komitete ir mūsų komandoms, kurie tikrai skiria daug laiko ir atliko didžiulį darbą. Norėčiau padėkoti visiems jiems labai ir taip pat norėčiau padėkoti ir už jūsų atliktą darbą. Aš suprantu, kad tas kontekstas tikrai nėra labai lengvas. Kalbant apie pačią situaciją, norėčiau pasakyti, kad atlikome labai sudėtingą darbą, sudėtingų klausimų, tai nėra vienintelis sudėtingas klausimas, tačiau buvo kalbama, kad tai yra prioritetinis klausimas ir tą įvardėjo visos institucijos, įskaitant ir mūsų instituciją, tai tikrai svarbus darbas, kurį turime atlikti tiksliai ir rimtai, kadangi kalba eina apie tai, kad sukūriama nauja informacijos sistema, e, kelionių autorizavimo informavimo sistema trečių šalių piliečiams, kuriems nėra taiko, nereikalingos vizos. Taigi aš norėčiau dar pridurti šalia to ir tai, kad susidurėme su tokiu kontekstu, kur bandome parengti tekstą, esant tikrai labai jautriai saugumo situacijai. Tai tik apsunkina mūsų užduotį. Ir kalbant apie tuos pakeitimus, kuriuos aš norėjau pasiūlyti savo frakcijos vardu, man atrodo, kad pagrindinė idėja yra surasti galimybių pagerinti tam tikras teksto dalis, jūs pati apie tai kalbėjote, ir tam tikrus patikslinimus numatyti, bet aš taip pat iš anksto norėčiau pasakyti, kad pirminis tokios sistemos, kurią mes tyriame tikslas, yra pasirūpinti, kad tai būtų iš ankstinio autorizavimo sistema tiems keleiviams, kurie, kuriems nėra taikoma viza, vizų reikalavimas. Tai yra pirmasis dalykas, kurį mes turime patikslinti, kalbant apie pakeitimus Keli, kelis dalykus norėčiau paminėti ir pirmiausia, norėčiau pabrėžti, kad sistemos tikslas yra sumažinti riziką susijusią su e, visuomenės veikata. Kiti tikslai yra sustiprinti išorės sienų kontrolės efektyvumą ir mums atrodo, kad reikalauti informacijos iš keleivių apie jų, visuomen, e, apie jų sveikatos būklę nėra būtina. Galbūt tai gali būti deklaratyvinio pobūdžio informacija toliau situacija gali keistis ir tokiu būdu yra atskleidžiami jautrus duomenys. Ir net nėra įrodyta, kad tokie duomenys yra reikalinga, rinkti tokius duomenys yra proporcinga ir būtina. Taigi mums atrodė, kad tas aspektas yra svarbus. Toliau kitas dalykas, mes norime atkreipti dėmesį į nediskriminavimo principą ir pagrindinių teisių klausimą. Ir profiliavimo rizika gali profiliavimas gali čia kelti tam tikros rizikos. Mes manome, kad reikia atlikti po, sistemos poveikio vertinimą ir kad tą darbą atliktų nepriklausoma institucija, kurią mes ir steigėme. Trečias dalykas, mes norėjome, kad tam tikri duomenys, kurie reikalavome iš tečių šalių piliečių, kad jie nebūtų kaupiami, kurie mūsų manimų nėra reikalingi, neproporcingi, pavyzdžiui, dėl situacijos apie švietimą, profesiją, atliekamą darbą, nes tokiu būdu etija sistema kaip įgyja kitą funkciją, ne tą, kurios tikslais ji buvo sukurta. Toliau mes pasiūlėme pakeitimų dėl dviejų svarbių elementų numatytų sistemoje - tikrinimo taisyklės ir stebėjimo sąrašo. Ir Europos parlamento atlikta studija, kitos studijos rodo, kad šie du elementai irgi gali sukurti profiliavimo riziką etie sistemoje. Taigi tai savo pakeitimais mes ir bandėme dėl tikrinimo taisyklių atsisakyti tam tikrų rodiklių. Mes pridurėme tam tikrų dalykų, kurie leistų um, atlikti geresnį vertinimą ir mes norėtumėme, kad reguliariai būtų peržiūrėta ši sistema ir kad tas peržiūrimas būtų nepriklausomas. Dėl stebėjimo sąrašo, antrasis pastebėjimas, čia kalba eina apie apribojimus, apie duomenų, duomenis, kurie gali būti įtraukiami, tačiau tai nėra prognozuojami duomenys. Ir darome prielaidą, kad asmenys, kur, kurie įtariami, kad gali padaryti nusikaltimą, bet nekalbame apie tuos asmenis, kurie gali būti tariamai pasirengę padaryti rimtą nusikaltimą. Taigi čia yra tie pagrindiniai pakeitimai ir aš dar nu, norėčiau pasakyti, kad e, prie ETS sistemos e, buvo kalbama ir apie tai, kad gali prisijungti ir atitinkamos institucijos bet labai svarbu, kad ta sistema veiktų paprastai, lengvai ją būtų galima naudoti, kad tai nebūtų papildoma našta nei pačiai sistemai, nei tiems, kurie naudosis tą sistemą, tai yra toms įvairioms institucijoms valstybėse narėse. Turime omenyje, kad tai yra jautri administracinė informacija. Taigi, tokie mūsų frakcijos vardu siūlomi pakeitimai. Ir jūs, ponė pranešėja, tikrai galite kliautis mūsų norų ir parama siekiant pasiekti neblogą rezultatą diskusijose. Dėkoju poniai Gijom, dabar šešėlinė pranešėja iš EKR frakcijos, ponė Stevens. Ar norėtumėte kažką pridurti? Ačiū, pirmininkė. Taip, aš norėčiau trumpai pasisakyti EKR frakcijos vardu. Mes norėtumėme žengti tolyn šioje svarbioje srityje. Aš suprantu, kas labiausiai rūpi mano kolegoms, bet aš manau, kad mes turėtumėme dar kartą peržiūrėti tekstą ir galbūt būtų įmanoma įsigilinti ir į tai, kaip veikia amerikiečių sistema, esta sistema. Nes tai yra, mano manimu, veiksminga sistema, kuri leidžia daugeliu žmonių keliauti į Europą be vizų. Taigi, jeigu mus įkvėptų toks amerikietiškas pavyzdys, tai tada galėtumėme susitelti ties pozityviais aspektais ir paraginti, paspartinti ir ekonomiką, ir turizmo plėtrą Europoje, ir, to, ir taip pat neleisti Europą įvažiuoti tiems, kurių nenorime. Tai yra paprastas sprendimas. Eties sistema turi, aišku, būti kuriama tokiu būdu, kad nebūtų jokios diskriminacijos žmonių atžvilgių mes tikrai neturime, nenorime turėti nepagristų įspė, įspė, e, įtarimų. Tačiau turime suprasti, kad kai kurie žmonės e, nori atvykti į Europą ir turi blogų kėslų, tai mes norime jų neįleisti. Jeigu nėra jokių įrašų, nėra jokių įrodymų, tai tuomet ir negalime jų neįleisti. O tie, kurie turi tam, tikro, tam tikrą praeitį, jie turi būti tikrinami. Uh, ir pasienio pareigūnai turi turėti įgaliojimus dar kartą sutikrinti viską, sutikrinti duomenų bazę. O kam kitam reikalingos tos duomenų bazės, jeigu ne tam, kad būtų galima prie jų prieiti ir pasinaudoti ten esamą informaciją. Jeigu ne, tai kam iš vis reikalinga tokia duomenų bazė, jeigu mes negalime naudotis tą informaciją, kuri yra duomenų bazėje. Aišku, dėl labai aiškių priežasčių turi būti suteikiama tokia galim, prieigos galimybė. Ir jeigu pasienio pareigūnai turi kokiu tai įtarimu apie konkretų asmenį arba kažkas neaišku jų dokumentuose, tai tuomet jie turi gauti prieigą prie tų duomenų bazių, nes priešingų atveju jie vykdys kaip ir pareigą ir apsaugoti Europą, bet ir negalės, prie, negalės neįleisti žmonių, jeigu neturės tam tikrų asmenų, jeigu neturės prieigos prie tos duomenų bazės. Taigi aš manau, kad mes turime grįžti prie principinio klausimo, kokiais tikslais kuriama ši sistema, o tikslas yra žmonėms keliauti į Europą be jokių problemų, nes kita alternatyva yra išsaugoti vizų sistemą. Ir man atrodo, aišku, čia ta sistema yra kur kas sudėtingesnė pagrindinė idėja buvo padaryti, kad e, kelionės į Europą būtų paprastesnės ir kad e, Europos saugumo pajėgos žinotų, kas atvažiuoja ir kas išvyksta. Aš manau, kad tai yra pagrindiniai argumentai. Tiek norėčiau dabar pasakyti ir aš tikiuosi, kad judėsime į priekį greitai ir aš tikrai labai pritariu pranešėjai ir dėkoju už sunkų darbą, rengiant kompromisus. Žinau, kad nebuvo lengva tą padaryti, bet e, manau, kad pasieksime neblogo rezultato. Ačiū, ponas Depri. Ačiū, ponė pirmininkė, aš pirmiausia norėčiau pasveikinti Jūs atlikus puikų darbą kaip pranešėja. Jūs tikrai buvote visuomet pasirengusi bendradarbiauti, dėkoju ir šešėniams pranešėjams už tikrai aukštos kokybės diskusijas, kurių būdu mums pavyko išspręsti tam tikrus delikačius klausimus. Ne, ne visus, bet, bet tuos aš matyti ir labiausia norėsiu pakomentuoti. Taigi, matome, kad didelė dauguma frakcijų, šešėlinių pranešėjų, taip pat ir jūs, sako, kad pritarėme dviems pagrindiniams principams. Pirmasis yra tas, kad ši etijos sistema, kur yra nauja sistema, nauja sistema, kad ji turi būti pagrįsta teisinga pusiausvyra tarp saugumo reikalavimų ir pagrindinių teisų pagarbos. Tai yra esminė leitmotyvai, turi, kurie turi atsispindėti šiame tekste ir visose diskusijose. Ir antras dalykas, mes pasisakome prieš tai, kad būtų primetamos griežtesnės sąlygos tiems, kuriems nėra privaloma viza, nei tiems, kurie privalo gauti vizą. Tai aš manau, kad iš principo tai yra na, toks elementarus dalykas, dėl kurio sutarėme. Dabar tarptų neišspręstų problemų. Kolegė Silvi Gijom apie tai jau kalbėjo. Ji kalbėjo apie tą formularą. Mes visi sakėme, kad e, būtent ar reikalinga gauti informaciją apie asmens sveikatos būklę ir taip pat nesutarėme dėl to, ar reiktų uh, tarp tos informacijos įtraukti ir informaciją apie darbo vietą, profesiją ir panašiai. Mes manome, kad nebūtina, nebūtina teikti tos, tos informacijos. Toliau šios sistemos priežiūra. Aš pritariu tam, ką sakė kolegė Silvigijom. Ir manau, kad reikia užtikrinti reikiamas garantijas sudarant tokį sąrašą, kad būtų gerbiamos e, žmogaus teisės, piliečių teisės ir taip pat žiūrėti, ar ta kontrolė ir reguliarus vertinimas turi būti atliekamas, kai yra taikoma ši sistema, bandant išsiaiškinti, ar, ar laikomasi tų sąlygų. Trečias dalykas, aš manau, kad tas komisijos pasiūlymas susijęs su įgaliojimų trukme. Uh, 15 dienų, tai čia nėra rimtas laikotarpis, nes, pavyzdžiui, vizą gaunant, tai reikia laukti kur kas ilgiau. Ir kodėl čia mes negalėtume numatyti panašaus laikotarpio kaip ir vizų prašymo atveju. Ir toliau, dar vienas dalykas, apie ką jūs kalbėjote, būtent tie pareiškėjai turi teisę pateikti, pareikalauti, kad būtų atskleisti motyvai, kodėl jiems buvo neleista įvažiuoti į ES. Kalbant apie autorizavimo galiojimo trukmę, mes norėjome trijų, o ne penkerių metų. Ir aš manau, kad dauguma pasisakė už tai. Ir aš pats asmeniškai nepasisakau už duomenų saugojimo laikotarpį, kuris viršyje autorizavimo galiojimo laikotarpį. Tai yra techninis klausimas, kurį galbūt visai nesudėtinga išspręsti. Nemanau, kad reikia numatyti čia ilgesnį laikotarpį, nes kitais kanalais galbūt būtų galima įtraukti ir yra kitų kanalų, kaip galima sukontroliuoti visus tos sistemų, visus tos dalykus susijusius su migracija. Čia ne tam eties sistema yra kuriama. Kitas klausimas šios sistemos gyvenimo kaštai. Ir dar vienas dalykas, kuris mus neramina, yra tai, kad mes nemanome, kad pasienio pareigūnai turėtų galimybę prieiti, prie, prieiti prie visų duomenų susijusių su paraiškos pateikėjų. Valstybės narės, tarkim, institucija, jeigu jie atsisako suteikti tokį įvažiavimo autorizavimą, leidimą, tuomet galbūt tokiais atvejais pasienio pareigūnai gali gauti prieigą prie visų duomenų apie tą asmenį. Uh, Taigi, bet kuriuo atveju aš esu pasirengęs dėrėtis toliau ir tikiuosi, kad mums pavyks surasti tokį sprendimą, kuris bus primtinas visiems, kuris bus veiksmingas ir kad tą padarysime kuo galima greičiau. Dėkuoju. Much, Labai ačiū, ponė Deprė. Toliau. Neveržė. Merci, madame la présidente. Merci. Ačiū pirmininkė, ačiū pranešėja. Norėčiau prisijungti prie kolegų padėkų mm, komiteto sekretoriatui, visiems, kas dirbo kartu su mumis, nes iš tikrųjų mm, tam, kad mūsų šešėlinių pranešėjų iš politinių frakcijų susitikimai būtų prasmingi, visų pirma, turėjo būti atliktas labai svarbus, labai techninio pobūdžio darbas. Tikrai dėkuoju Jums, ponė pranešėja, nes uh, nes nežinau kaip pasakyti, buvo mm, politinių nesutarimų, bet jūs sugebėjote įsiklausyti, kas ne visuomet yra lengva. Ir aš tikrai labai tai vertinu, labai vertinu tai, kaip jūs dirbote, nes aš manau, kad būtent tai ir yra demokratijos esmė. Norėčiau pasakyti, kad uh, Mm, pažvelgiant plačiau, nei vien tik tai mūsų tie esminiai nesutarimai dėl šio klausimo, e, mes matome e, visą bendrą europinę sistemą, tų išmaniųjų sienų sistemą ir aš esu viena iš tų, kurie, manau, gali e, sugeba diskutuoti techninius klausimus, bet ne vien tik tai techninius klausimus. Ir galbūt būtent kalbėtis ir apie tos klausimus, kurie mums yra esminiai, dėl kurių galbūt mes nelabai sutarėme, bet kas yra labai svarbu, užtikrinant pusiausvyrą tekste. Ir iš tikrųjų čia labai svarbu yra užtikrinti um, saugumą paukščio aukščiausio lygio, į kurį visi mūsų piliečiai turi teisę ir taip pat tuo pat metu užtikrinti ir pagrindinių teisių gerbimą ir pagrindiniai te pagrindinės teisės piliečiams, žmogaus teisės kitiems, kai kas daro tokį skirtumą, bet, na, ypač kalbame apie trečių šalių piliečius. Ir tai akivaizdu mūsų tekste, būtent keliautams iš trečiųjų šalių, kuriems nebūtina prašyti vizos, manau, mes tai turime nuolat kartoti, kad šiuo tekstu metu nekalbame apie visą bendrą kontrolę prie e, sienų. Mes kalbame tik tai apie tuos e, keliautojus iš trečiųjų valstybių, kuriems nebūtina gauti vizą norint patekti Europos Sąjungą. Taigi yra tam tikri saugikliai taikomi, tas atsargumo principas taikomas būtent tokiems piliečiams iš trečiųjų šalių, kuriems nebūtinos vizos. Būtent aš tą noriu labai akcentuoti. Ir kaip Žerardė prie pasakė, jeigu jiems nebūtina viza, Tai reiškia, kad, na, kyla visa eilė diskusijų, e, tai yra, kad, kad, kad buvo labai plašios diskusijos su atitinkama jų valstybė ir tos diskusijos leido panaikinti vizų reikalavimą. O aišku, yra e, kiti aspektai, dėl kurio yra naikinamas toks vizų panaikinimo e, leidimas. Ir būtent Ta yra įvažiavimo išvažiavimo kontrolės sistema, kuri leidžia kontroliuoti įvažiavimą, išvažiavimą prie sienos. Toliau yra keliavimo po Europos Sąjungą, visa sistema. Nesuplakime visko į krūvą, tai yra skirtingi dalykai. Šiame tekste taip pat yra įtvirtinamas proporcingumo ir būtinumo principas visais tais klausimais, kas aktualu. Aš labai trumpai kalbėsiu, kadangi jau daug kas yra pasakyta. Uh, tie klausimai, kurie keliami prieštaravimai dėl sveikatos, dėl mm, profiliavimo rizikos, dėl, taip pat dėl mm, profiliavimo rizika yra dėl švietimo ir profesijos aspektų, ta visa rizika, kas susijusi su tuo. Toliau dėl um, sulaikymo trukmės, duomenų saugomo trukmės, toliau dėl asmenų įtariamų kažkuo tai ir asmenų, kuriuos galima būti įtarti kažkom čia toks apibrėžimas, asmenys, kuriuos būtų galima įtarti tuo ar anuo, čia jau yra nueinama tikrai <laughs> labai toli, čia jau daugiau nei ginčitinė formuluotė. Aš noriu pasakyti, kad mane neramina, man atrodo, dar niekas to nesakė, bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, ypač su policijos tarnybomis iš visos eilės valstybių. Aš suprantu, aišku, kad eina kalba apie valstybės, kurios yra na, su kuriomis buvo vizų liberalizavimo sutarimai sudaryti, tai yra tokia evoliucija jau, bet aišku, ta sistema gali būti pakeista. Mes žinome dėl vizų liberalizavimo mm, e, tų susitarimo, kiek kyla įvairių politinių iššūkių. Uh, ne vien tik tai saugumo iššūkių mm, Europos piliečiams. Uh, užtikrinant saugumą. Aš pritariu tam, kas buvo pasakyta, kad šis dokumentas nėra dokumentas e, nubrėžintis migracijos kontrolės sistemą. Taigi nėra jokių priežasčių, kodėl migracijos tarnyboms turėtų būti suteiktas prieimas prie šių sistemų. Man atrodo, kad tos atitinkamos, tos ar kitos tarnybos turi kitokias duomenų bazės, prie kurių jos turėtų prieiti savo tikslais. Uh, Tačiau tai nėra ši sistema, prie kurios tai būtų mm, leidžiamas prieimas. E, kiti dalykai, mes dar kalbėsime po pietų apie SIS pakeitimą ir visą tai, kas yra susijęs su šios sistemos mm, veikimu dėl važiavimo išvažiavimo, visos kur sąveikos turėtų būti gal, e, kiek tie tekstai galėtų Mm, liesti vienas kitą. Aišku, čia viskas pakankamai komplikuota, bet koncentruokime į tai, kas yra aktualu šiame tekste. Aš nekalbėsiu gal apie viską, bet aš tikrai stengsiuosi ir toliau iš esmės prisidėti prie viso darbo. Ir, ir manau, kad labai svarbu visus visiems rūpimus klausimus išanalizuoti tinkamai ir plačiai. Dar kartą labai dėkuoju pranešėjai ir pirmininkiai. Ačiū, ponia Veržet. Dabar panas Albrecht. Ačiū. Aš irgi norėčiau padėkoti mm, už didžiulį darbą dėl šio klausimo, už tai, kad atsižvelgta tikrai į labai mm, daug klausimų, taip pat ir teisinės teisų gynimo e, priemonės, mm, kas labai svarbu, ką reikia įtraukti į šią bazę. Bet aš dar turėčiau sugrįžti prie tų centrinių klausimų. Ponas Deprė, man atrodo, paminėjo patį svarbiausią dalyką. Tai yra klausimas, ar mes kūrime tokią sistemą čia, kuri labiau kištusi į asmeninį gyvenimą tų keliautojų, kurie atvažiuoja iš valstybių, kuriuoms netaikomas vizų reikalavimas, nei į tų keliaivių gyvenimą, kurie atvažiuoja iš valstybių, iš kurių reikalaujamos vizos vis dar. Um, aišku, kad e, galbūt saugumo kai kurie pareigūnai norėtų, kad tų skirtumų nebūtų, bet, na, man atrodo, kad vizų liberalizavimas, vizų reikalavimo netaikymas turi labai svarbu poveikį uh, Mm, ne vien tik tai toms valstybėms, bet ir bendrai visiems santykiams tarp ES ir tų valstybių ir, ir, ir, ir galimybių ne vien tik tai žmonėms gyvenantiems toms, tose valstybėse, bet ir piliečiams gyvenantiems mūsų ES. Nepamirškime to abipusiškumo. Jeigu, jeigu mes panaikiname tą liberalizavimą, dėl kurio buvom sutarę su kai kuriomis valstybėmis, tai lygiai taip pat tos valstybės gali taip pat nuspręsti panaikinti ir vizų liberalizavimą ES piliečiams. Tai yra vėl reikalauti vizų iš mūsų. Tai čia reikia matyti tuos dalykus, o toliau duomenų tvarkymo visi, visa specifika yra daug um, intensyvesnė tiem, kurie prašo tokio leidimo operetijas, nei tiem, kurie prašo normalios vizos, man atrodo, kad tai nėra geras sprendimas. Mes tikrai neturėtumėm reikalauti tokių dalykų kaip sveikatos informacija, informacija apie išsilavinimą, apie tėvus ar dar panašius dalykus, jeigu mes to nedarome mm, prašy, tiems, kurie prašo vizų man atrodo, kad tai tikrai nėra reikalinga būtent to tikslu, kuris čia apibrieštas čia ne vien mano išsakoma kritika, taip pat ir Working Party 29 ir darbo ir, ir, ir pagrindinio teisų gynimo grupė ir, ir Mm, taip pat ir kiti pasisako, kad tikrai tai nereikalinga. Yra aiškus saugikliai, aiškios taisyklės, kaip tuos duomenys tvarkyti ir viso to pakanka. Pavyzdžiui, paminėčiau tą taip vadinamą profiliavimą. Mes neseniai balsavome dėl Anos Gomis pranešimo, dėl duomenų, ypač teisės saugos rytyje. Ir mes aiškiai pasakėme, kad algoritminis duomenų tvarkymas tai yra tas profiliavimas. Uh, turi būti siejami su labai griežtais saugikliais, ypač pavyzdžiui dėl automatinių sprendimų paremtų tokiu tvarkymu duomenų. Pavyzdžiui, jeigu eina kalba apie piliečius iš valstybių, kur daug yra prašymo atmetimo, ar tai įtakos tos algoritmus, kurie sprendžia, ar kažkam iš tos valstybės duoti etijas ar ne. Jeigu aš būčiau programuotojas, taip, aišku, <laughs> tai uh, vienas iš aspektų, į kurį aš kaip programuotojas žiūrėčiau. Taigi mes kaip politikai turime pasakyti, kad ne, ne, tai neturėtų būti um, kriterijus, kiek yra atmetamų prašymų. Tik tai nesvarbu, uh, iš kurios valstybės yra individas, kiekvieno individuo atveju turi būti priimtas individualus sprendimas, ypač tuo atveju, kai nekalba apie valstybės, kur mes pasitikėjome ir sutikome panaikinti vizų reikalavimą, nes buvo tam tikros bazinės sąlygos įvykdytos. Uh, Tai aš manau, kad iš tikrųjų dar daug darbo mūsų laukia. Aš džiugiuosi, kad mes susitarėme dėl priemonės, kuria bus sutelktas dėmesys į pirminį tikslą ir nebus bandoma į čia per štai tokią atsiveriančią galimybę integruoti tokias priemonės, kurios, ne, kurių mes netaikome tokioms valstybėms, su kuriomis nėra vizų liberalizavimo. Ačiū, panai Albrecht. Ar kas iš kolegų dar norėtų pasisakyti? Toni Tamar. Tuomet tarybos komisijos vardu. Thank you very much, Madam Chair, Honorable Rapporteur, Shadow Rapporteurs. On... Pirmininkančios valstybės vardu visų pirma. Ačiū, pirmininkė. Panas ir ponai. Kuomet ji bus sukurta, ši sistema ETIAS, tai bus nauja ES sistema, kuri padės mūsų pasienio apsaugos tarnyboms geriau valdyti išorės sienas ir prisidės prie vidinio saugumo užtikrinimo. ETS, kaip jūs žinote, yra teisė kūrinis prioritetas visoms trims institucijoms - tarybai, uh, parlamentui ir komisijai, todėl labai svarbu pasiekti realios pažangos. Birželio mėnesio Teisingumo vidaus reikalų ministrų taryba nusprendė dėl šio prioriteto ir mes esame pasirengę pradėti trilogo diskusijas. Pojas ir ponajatės yra nauja sistema, bet mes esame tikri, kad veikdami iš vien galėsime uh, paversti atės dar vieną sėkmės istoriją Europai. Tačiau tai pavyks padaryti tik tuo met, jei visi kartu analizuosime šį pasiūlymą ir užtikrinsime, kad ši sistema būtų kaip galima efektyvesnė. Mes to pasieksime tik tuo met, jeigu užtikrinsime aukšto lygio domenų apsaugą ir tinkamą pagrindinių teisių mm, įgyvendinimą. Uh, Aš tikiuosi, kad mes šį labai svarbų teisės akto pasiūlymą pradėsime svarstyti kaip galima greičiau kartu visi. Ačiū pirmininkė. Ačiū. Dabar panas Solon iš komisijos. Thank you, Madam Chair. Good afternoon to everyone. Ačiū pirmininkė. Labą dieną visiems. Komisija pateikė tekstą, kuris yra sudėtingas, bet kurio tikslas yra sukurti tokią sistemą, kuri padės mm, geriau valdyti mūsų sienas ir garantuoti, kad vizų liberalizavimo mechanizmas turėtų tinkamą apsaugą ir galėtų tinkamai būti gyvenintas ateityje. Tokiu, tuo tikslu mes numatėme visą eilę nuostatų, kurios siema su kelionių leidimo taikymu Mes siekiame užtikrinti pusiausvyrą, siekiant proporcingumo bei e, reikalingumo kiekvieno reikal, e, kiekvienos reikalavimas informacijos atveju. Aš taip suprantu, kad parlamentas ir, ir taryba dabar svarsto šio pasiūlymo nuostatas ir galvoja, kad kai dėl kai kurių nuostatų galbūt kyla problemų, kaip jūs sakėte, duomenų e, saugojimo laikotarpiai, sulaikymo laikotarpiai, ar kokie duomenys turėtų būti e, renkami tais tikslais. Toliau mm, aš galvoju, kad reikia paaiškinti e, visus argumentus, kodėl toks pasiūlymas yra pateiktas, mm, kad uh, Pranešė šešėliniai pranešėjai galėtų lengviau dirbti su šiuo pasiūlymu, galbūt ir rasti tinkamų pakeitimų tekstui, nes Reikia atsižvelgti į tai, aišku, kad šio teksto rezultatas turėtų būti toks, kad jį būtų įmanoma įgyvendinti. Taigi, kai reikia turėti omenyje, kad bet kuris teksto pakeitimas gali turėti labai rimtų padarinių ir nulemti, ar šis tekstas realiai bus, ar jį bus įmanoma įgyvendinti. Uh, Kaip aš jau minėjau, mes esame pasiryžę bet kada jums padėti, kada prireiks mūsų pagalbos pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams. Ir mes, aišku, padėsime taip pat jums dirbti ir trilogo diskusijose. Ačiū. Ačiū kolegos. Dėkuoju pirmininkaujančiai valstybei ir komisijai. Apibendrinant, reikia pasakyti, kad aišku, tai yra labai sudėtinga sistema, ko, kurią mes norime sukurti ir yra tam tikrų klausimų, kurie yra labai rimti, kas buvo šiandien ir paminėta. Na ir kaip, kaip, kaip čia geriau tai pasakius, galbūt yra normalu, kad mūsų politinės nuomonės ir pozicijos šiuo klausimu išsiskiria. Aš turiu pripažinti vis tik tai, e, kad e, Įvertindama tą, kad jūs turite visi skirtingas politinės nuostatas, vis tik tai aš noriu labai padėkoti Jums už gerą atmosferą, už Jūsų konstruktyvų darbą šešėlinių e, pranešėjų posėdžiuose, kurie buvo tikrai labai techniško pobūdžio. Uh, per šiuos kelis mėnesius. Ir aš manau, kad tikrai, mm, aš manau, kad tikrai mes galėjome dirbti labai atvirai, e, aptarti visus rūpimus klausimus. Ir aš tikiuosi, kad pasieksime kompromisu. Man atrodo, aš tikrai jau įrodžiau, kad labai to siekiu ir, ir tikiuosi, kad mm, pri, mm, ir, ir, ir ateityje man pavyks įrodyti, kad būtent kompromiso siekiu ir manau, kad vis tik tai yra labai svarbu nepamiršti pagrindinių svarbiausių idėjų e, formuojant kompromisus. Aš sutinku su visu tuo, kas buvo jau pasakyta. Pavyzdžiui, mm, dėl to, kad tas, kas prašo eities leidimo, neturėtų atsidurti blogesnėje situacijoje nei tas, kuris prašo vizos. Tai aš manau, kad tikrai tą reikia turėti omenyje, ieškant gerų kompromisų. Taip pat reikia nepamiršti, kad šios sistemos tikslas išlieka ir visa ta sistema, kurią mes sukursime, turėti uh, Mm, ne, turėtų nepažeisti to regioninio tikslo, kurio mes siekėme, reikia užtikrinti, kad šis mechanizmas bus toks, kad jį bus įmanoma įgyveninti ir naudoti. Dėl to, ką ponė Gijom pasakė, ką ponas Diprė pasakė, ką ponė Veržet pasakė, ką ponas Albrecht pasakė, manau, kad daugelį šių rūpimų klausimų bus galima išspręsti. Uh, daugiau ar mažiau ir aš tikrai labai sieksiu suformuoti, kaip galima geresnius kompromisus, ypač dėl visuomenės veikatos, nes aš žinau, kad tai tikrai labai aktuolus klausimas. Reikia surasti geras, nediskriminuojančias formuluotės kad iš tikrųjų tas nediskriminavimo aspektas mm, būtų išsaugotas, kai eina kalba apie, apie tų prašymų e, nagrinėjimą. Dėl švietimo ir uh, profesinės patirties, kaip ta informacija turėtų būti tikrinama. Mm, mes jau čia esame padarėme geros pažangos siekiant suformuoti kompromisą. Ir dėl antro patikrinimo, ką daro pasienės, pasienio pareigūnai, toliau dėl. Uh, migracijos tarnybos pareigūnų mm, galimybių prieiti prie ETS sistemos. Dar mes turime padirbėti dėl um, uh, to watchlist, dėl to specialaus sąrašo stebimųjų, kad iš tikrųjų duomenės e, nebūtų panaudoti netinkamais e, tikslais netais, kam jie numatyti. Ponas Depre dėl duomenų galiojimo trukmės ir duomenų saugojimo, sulaikymo trukmės. Taip, tai yra labai geros pastabos, bet bendrai apibendrint aš galiu pasakyti, kad dar mums lieka daug neišspręstų klausimų, taigi daug dar darbo mūsų laukia Strasbūrė šešėlinių posėdžiuose, bet aš labai tikiuosi, kad sugebėsime mm, kokiu tai būdu išspręsti e, jums rūpimus klausimus, bent jau pačius svarbiausius jums labiausiai rūpinčius klausimus, kad sukurtumėm tokią sistemą, kuri būtų verta mūsų įdėtų pastangų. Dar kartą jums visiems dėkoju. Tikrai labai tikiuosi jūsų palaikymo. Ačiū labai. Sure head, putting on a chair's head, it's a bit difficult, but I managed it. So, I'm just... Noriu paklausti, ar galime tęsti? Taip, galime tęsti tuomet darbą pagal darbo tvarkę. Eikime prie kito punkto. Tai yra ponios Arbijos Guzman ir ponios Marcelės ir Urban Krespo pateikto klausimus, buvo pateiktas birželio 21 dieną. Komisija nesilaikė laiko termino, iki kada turėjo pateikti atsakymą, dėl to buvo nuspręsta šiandieną įtraukti šitą klausimą į darbo atvarkį mūsų posėdžio. Taigi aš suteiksiu žodį poniai Albion Guzmaną, po to komisijai. Prašau, žodį, ponia Albion Guzmaną. Dėkui. Prie vienos ES sienos, Ispanijos ir Maroko, kiekvieną dieną galima pastebėti nežmonišką žmonių išnaudojimą, su kurio taikstosi Europos institucijos, Maroko ir Ispanijos institucijos. Kiekvieną dieną didžiuliai skaičiai moterų gabena prekes iš Kalharo, kad galėtų jas pernešti ir kitas valstybės. Jos neša po 90 kg ant savo pečių ir jos nėra visai laikomos darbuotojomis, nėra be abejo jokių sutarčių pasirašyta, jos gauna pačias mažiausias įmanomas sumas atlyginimo, jos dirba baisomis sąlygomis, eina per sieną pėsčiomis, kepinant sauliai, dažnai tampa nusikalstamų veikų aukomis ir niekas net ir nežino, ką jos gabena per sieną. Ir šiemet keturios moteris jau mirė būtent dėl tokios veiklos jas tiesiog prispaudė tos sunkio, su, ta sunki našta, kurią jos gabendavo Klausimas yra toks, kaip galima leisti tokiai veiklai vykti, kaip galima leisti, kad tokie pažeidžiami asmenys atsidurtų tokiuose situacijose. Žinoma, moteris turi turėti galimybę dirbti, bet jos turi tą daryti oriomis sąlygomis, o ne būti išnaudojimos. Taigi mes norime paklausti komisijos, ar vyksta koks nors atviras dialogas su Ispanijos institucijomis dėl šio klausimo. Galbūt būtų galima prie prie tų sienų įsteigti stebėjimo postus ar kažkokią kitą veiklą pradėti, reikalingas yra mechanizmas, pagal kurį priekyba tarptų dviejų valstybių nevyktų moterų uh, sąskaita. Dėkui toliau komisijos atstovas panas Dėkuistė. Ačiū ponė pirmininkė. jūsų darbo tvarkė yra įtrauktas klausimas raštu. Jeigu taip atsitinka, tai jau komisijai labai nekoks ženklas. Tai reiškia, kad mes nesugebėjome atsakyti jūsų klausimą iki mums nustatyto laiko termino. Todėl visų pirma, norėčiau apskritai pasakyti dabar, kad komisija tikrai labai rimtai vertina parlamento klausimus. Norėčiau priminti e, kovo 30 dienos pirmininko Junkerio išsiųstą laišką, kuriame yra nu, įvardyta, kad komisija deda visas įmanomas pastangas, kad atsakytų į parlamento klausimus laiku ir kokybiškai. Bet nepamirškite, kad pagal sutartis atsakymą turi suteikti komisarų kolegija, ne vienas komisijos narys. Reikalinga yra komisarų kolegija, kuri turi suderinti atsakymą į parlamento klausimus raštu. Būtent dėl to reikalingos plataus masto vidinės konsultacijos, kurios vykdomos pagal komisijos vidinę tvarką. Taigi, iš tikrųjų, komisija yra pasirengusi dėti visas pastangas, kad į klausimus atsakytume raštu ir laiku ir iki to laiko, kada mūsų to prašo padaryti parlamentas. Dėje, šiuo atveju mums nepavyko šito savo įsipareigojimo įgyvendinti ir komisijos vardu noriu už tai atsiprašyti. Ir dar blogiau yra tai, kad turiu pridėti dar vieną atsiprašymą, nes paprastai, kai komisija į savo darbo tvarkę įtraukia klausimą raštu, į kurį nėra gavęs atsakymo iš komisijos, dažniausiai gal net ir visais atvejais komisija sugeba iki posėdžio um, parengti klausimą raštu ir tada visi gali tą klausimą perskaityti, o komisija gali apginti savo poziciją. Ir čia man tenka atsiprašyti dar kartą, nes šiuo atveju komisija dar nėra parengusi atsakymo į jūsų raštu pateiktą klausimą todėl aš šiandieną negaliu perskaityti komisijos atsakymo ar jo apginti prieš jūs. Taigi galiu tik du kartus dvigubai atsiprašyti jūsų ir galiu pasakyti tik tiek, kad komisija tikrai pagal ES darbo taisyklės, sveikatos ir saugos darbe taisyklės įvertins, kaip jos yra įgyvendinamos, įvertins, kokia yra situacija jūsų minėtame pasienyje. Ir taip pat, ponė pirmininkė, jeigu leisite man tai pasakyti, mes irgi esame patys savo lietumo auka tapę. Nes mes dabar, rengdami tą atsakymą, galvojame apie antrąjį vertinamąjį vizitą, kuris yra suplanuotas į Ispaniją, į pasienį. Ir toks vertinimas įvyko praėjusią savaitę, ekspertai sugrįžo šios savaitės pradžioje, taigi mes turėsime dar kartą peržiūrėti savo atsakymo projektą, kuris buvo jau suformuluotas. Taigi, ponė pirmininkė, aš galiu jums pasakyti tik tiek, kad kaip galima greičiau Šitas atsakymas jūsų klausimą bus patvirtintas kolegijos ir atsiustas jums. Ačiū, ponė Albijol Guzman. Matau, kad prašote žodžio, prašau. Dėkui. Šitas klausimas buvo nusiųstas komisijai, o parlamentais buvo apsvastytas Libe komitete. Ir šiandieną mes įsvarstome todėl, kad komisija nesilaikė jai numatyto laiko termino, mums neatsakė raštu po visų raštų, kuriuos siuntė Europos parlamento nariai. Todėl šiandieną mes norėtume gauti tai, ko dar nesame gavę. Žinoma, kad tai yra Europos komisijos nepagarba Europos parlamento nariams, kurie uždavė tokį klausimą. Mes ir anksčiau to atsakymo nesulaukėme, šiandieną irgi jo negavome ir man atrodo, kad apskritai trūksta pagarbos Europos parlamentui, visai mūsų institucijai. Ir kas dar blogiau, tai trūksta pagarbos toms moterims, tūkstančiams moterų, kurios pasienyje e, neša tokius sunkius nešulius. Tai yra labai sudėtinga situacija, yra pažeidžiamos žmonių teisės, darbo, darbuotojų teisės apskritai ne, ne, ne, negerbiamos jokios tų pasienė dirbančių moterų teisės. Todėl aš dar kartą noriu paprašyti, kad šitas klausimas būtų įtrauktas į darbo tvarkės e, klausimų sąrašą mūsų komiteto posėdėje, kaip galima greičiau. Ir tikrai mes turime gauti bent jau kokį atsakymą iš Europos komisijos. Dėkui. Merci, Madame la Présidente. Ponas Lebreton, ačiū ponė pirmininkė. Mes paprastai kalbame apie čia Ispanijos enklavą Maroke ir ten sus, tas kilančias migracijos problemas. O dabar iškelta dar viena problema, kuri yra labai įdomi. Tai yra tūkstančiai marokiečių moterų, kurios kerta tą sieną, neždamos labai sunkius krovinius. Ir panašu, kad nėra sukurtos joms padorios darbo sąlygos. Taigi aš norėčiau padėkoti trims klausimų autoriams už tai, kad jie iškėlė tą klausimą, nes tokiu būdu atkreipėme dėmesį į tokią problemą. Aš irgi norėčiau pritarti kolegės reakcijai. Būtent norėčiau pasmerkti tą faktą, kad komisija laiku nesugebėjo atsakyti į šį klausimą. Panašu, kad socialiniai klausimai nėra prioritetiniai ES, nes, man atrodo, būtų labai paprasta atsakyti tokius klausimus, nes čia nėra jokių techninių sudėtingų detalių. Ir mm, suprantu, ką, tai, ką pasakė komisijos atstovas, bet aš manau, kad reikia čia padaryti du dalykus. Pirmiausia, susisiekti su Ispanija tą įmanoma padaryti. Ispanija suvereni valstybė, aš nebejoju, kad jie imsis reikiamų priemonių šioje situacijoje. Bent jau tą turėtų padaryti. Ir aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad šį klausimą galėtumėme spręsti ir Magreb delegacijoje, kadangi aš priklausau Magrebo delegacijai, aš įsipareigoju kelti tą klausimą e, su partnerių iš Maroko atžvilgių. Ačiū. Dabar žodis kitiems autoriams, ponui Marcelis. Muchas eh, gracias, señora presidenta. Pues primero quiero asociarme. Dėkoju, pirmininkė. Aš taip pat formulavau šitą klausimą kartu su kolegomis. Ir noriu štai ką pasakyti. Tikrai mums neaišku, kodėl uh, komisija nesuformulavo atsakymo, jį pademonstravo nepagarbą Europos parlamentui. Tikrai galima suprasti, kad yra administraciniai reikalai, užtrunka viskas, bet vis tiek bent jau kokį atsakymą buvo galima pateikti ar parlamentui, ar mūsų komitetui šiandieną. Ir kaip Marina sakė, mes norėtume, kad komisija dar kartą atvyktų į mūsų komiteto posėdį Mes norime, kad komitetas taip pat pateiktų oficialų skundą Europos komisijai dėl to, kad ji nesilaikė oficialių taisyklių. Ir taip pat norime sužinoti, koks yra to vertinimo jūsų minėto e, ataskaitos turinys. Ta ataskaita turės formuluoti jūsų ekspertai, kurie praėjusią savaitę lankėsi Felpoje. Tai mums labai svarbu žinoti, kas ten bus parašyta ir koks bus planuojamas atsakas ir taip pat dėl kitų mūsų klausimų, kuriuos pateikė Europos parlamento nariai komisijai. Tikrai nekarta čia yra pažeidžiama labai daug asmenų teisų ir pažeidžiamų asmenų ir moterų teisės. Kalbame apie tokią komercinę veiklą, kur, kur 400 tūkstančių eurų ar kita didžiulė suma. Taip galima įvertinti tą veiklą, kuri yra vykdoma pasienyje. O gal net ir 4 milijonai, tokia yra tos veiklos vertė. Mes net nežinom, kiek kilogramų sveria tie nešuliai, kuriuos neša moteris, bet jie tikrai yra labai sunkus, taigi pažydžiama tikrai ne viena jų teisė. Ir tokia komercinė veikla ir joje dalyvaujantys žmonės yra tikrai labai rimtas klausimas ir komisija turi jį spręsti greičiau. Taigi iš tikrųjų pagarba, pagarbos reikalaujame. Ypač toms moteriams, kurios, kurios dirba pasienyje. Dėkui. Na taip, tikrai turėsim šitą klausimą dar kartą e, kelti savo komiteto posėdėje. Dabar ponas Krespo. Dėkoju. Aš norėčiau irgi prisijungti prie kitų kolegų, kurie išreiškė nepasitenkinimą, jungiasi prie Marinos ir, ir kitų kolegų, kurie pasirašė šį klausimą. Aš esu irgi vienas iš jų. Tikrai yra siaubinga, kad mums nėra pateikta joks atsakymas. Iš tikrųjų, tai yra absoliuti nepagarba nepagarba ir mums, ir toms dirbančioms moterims, kurios nešioja tuos krovinius. Iš tikrųjų situacija yra siaubinga. Žmonės net ir miršta ten. Dvi moteris žuvo begabendamos tuos nešlius per sieną per pastarąsias dienas, o atsako jokio. Tikrai akivaizdžiai yra pažeidžiamos pagrindinės žmogaus teisės pasienyje. Pasienyje, kuris yra su Europos Sąjunga. Taigi, aišku, laiko nebuvo pakankamai, bet visų pirma reikėtų išsiaiškinti, kas įvyko. Nepakanka, kad komisija tik pasakytų, kad na, mums pritrūko laiko. Būtina reaguoti į tokį sudėtingą klausimą. Ar mes neturim ryšių su Maroko vyriausybė, ar dėl lobizmo gal nebuvo suformuluotas atsakymas, ar čia komisijos interesai kažkaip nukentėjo, dėl to buvo nesuformuluotas atsakymas į mūsų klausimą. Uh, Taigi Florian, Floranas, Marina ir aš, mes jums parodėme, atkreipėme jūsų dėmesį į tai, kad yra tokie žmonės, tos moteris nešikės vadinamosios, kurios kenčia siaubingomis sąlygomis. Gal reikėtų uždaryti tokius kelius. Leut yra sienos kirtimo uh, taškas, punktas, ten jis apskritai kartais vadinamas narvu, ten yra siaubingai pažeidžiamos teisės žmonių. Ir atrodo, kad Ispanijos e, pajėgos bendradarbiauja turbūt su tais, kurie apskritai tokią veiklą skatina. Taigi tikrai kaip taip gali būti? Kaip galima tokias moteris laikyti darbuotojomis, juk tai yra akivaizdžiai pažeidžiamos jų teisės? Tai tikrai šitą klausimą reikia dar kartą įtraukti į mūsų komiteto posėdžio darbo atvarkę ir dar kartą noriu paklausti, kodėl nebuvo suformuoluotas atsakymas. Reikia nuo širdaus sažiningo atsakymo iš komisijos. Taip, iš tiesų, aš irgi norėčiau prisijungti prie kolegų Ir jeigu būtų čia daugiau narių, tai tokių besiskundžiančiųjų būtų tikrai dar daugiau. Tik tiek, kad jau beveik baigėsi mūsų ryto posėdžio dalis, dėl to narių yra mažiau. Bet pasakyti galima viską labai aiškiai. Situacija yra absoliučiai nepriimtina pažeidžiamos pagrindinės žmogaus teisės prie ES sienos. Ir be to, ir komisija nekarta pažeidė savo pačios pažadą, kurį buvo išreiškęs ponas Junkeris. Jis žadėjo pagerinti komunikaciją tarp Europos parlamento ir komisijos. Jis žadėjo, kad bus laiku pateikiami atsakymai į Europos parlamento narių užduodamus klausimus. O taip nėra ir taip vyksta sistemiškai. O juk tai yra viena iš parlamento teisių gauti atsakymus mūsų klausimus. Mes čia vykdame irgi teisėkuros veiklą, mums reikia tokios informacijos Ir taip pat mes politinė prasme privalome kontroliuoti komisiją. Komisija privalo atsakyti į parlamento klausimus. Ne kažkokiais šabloniškais atsakymais, bet mes norime rimtų, išsamių, kokybiškų atsakymų su aiškiu, teisingu turiniu. Tai yra privaloma ir nebejotina. Nes mes anksčiau gaudavome atsakymus, kurie būdavo lakoniški, šabloniški, be jokios normalios prasmės. Ir taip tęstis negali. Komisija negali mums ir toliau teikti tokių atsakymų. Taigi aš irgi norėjau prisijungti prie besiskundžiančiųjų, aš taip pat jungsiuosi prie, prie oficialaus skundo Europos e, komisijai ir, ir absoliučiai nepriimtina tai, kad mums nebuvo atsakyta. Mes turime gauti atsakymus ir atsakymus turime gauti laiku. O dabar, jeigu ir gauname atsakymą laiku, tai jie yra tušti žodžiai be jokio tikro turinio. Man atrodo, kad tikrai atėjo laikas šitą situaciją išspręsti. Kalbame apie labai rimtus dalykus, apie tai, kas vyksta Bet labai dažnai atsakymai mūsų klausimus būna nieko su to nesusiję, jokios normalios informacijos mums nesuteikiantis. Aš kalbu ir apie šitą klausimą, šitą konkretų atvejį, bet ir apskritai tai yra labai rimta problema ir akivaizdžiai yra pažeidžiamos taisyklės ir tai, kaip esame susitarę dirbti ir bendradarbiauti kartu. Pone Komės. Aš kalbėsiu portugališkai ir jungiuosi prie kolegų ispanų iškėlusių šitą klausimą Ir aš taip pat jungiuosi prie kritikos komisijai, ypač iš pono Lopes Aguilar. Dėkoju. Nemanau, kad jūs norėtumėte ką nors pridurti. Ar norėtumėte komisiją? Taip, ponė pirmininkė. Noriu pasakyti, kad mes priimame jūsų kritiką, kaip sakiau ir aš mes tikrai nesugebėjome laikytis nustatyto laiko termino, iki kada turėjome pateikti atsakymą, bet, ponė pirmininkė, aš tikrai nesutinku su tuo, kad mes negerbėme Europos parlamento. Iš tiesų, klausimų raštu yra Europos komisijai užduodama labai daug ir daugeliu atveju laiko terminų yra laikomasi, aišku, apie kokybę galima kalbėti, bet mes tengiamės, kad tie atsakymai būtų kokybiški. Taigi tikrai nenoriu sutikti su jūsų pareiškimu, kad komisija demonstruoja nepagarbą parlamentui. Tiesiog mūsų vidinės procedūros yra labai ilgos ir lėtos ir trunka ilgai. Tai taip, už tai kritiką galiu prisimti, bet tikrai nenoriu, kad manytumėte, kad komisija negerbia parlamento. Ačiū. Dėkui kolegos viską pasižymėjome, jūsų pastabas ir komentarus. Ir mūsų komiteto pirmininkas šitą klausimą išspręs ir aš esu tikra, kad klausimas vėl bus įtrauktas į mūsų darbo atverkę. Baigiame šio ryto posėdžio dalį, linkiu visiems skanių pietų ir tęsime darbą trečią valandą po pietų.